would have thought so. Okay, colleagues. Kolegos. Norėčiau pradėti posėdį, kaip žinote. Šiandieną pas mus atvyko du ministrai net, du viename iš pranikaujančios Graikijos, kadangi Graikai turi atskirą ministrą e, jūrų reikalams ir gabenimui. E, taigi tie ministrai yra ponas Varviciotis. Jis taip pat atsakingas už Egėjo jūros reikalus. Kitas ministras yra infrastruktūros transporto ir tinklų ministras Mikailas Papadopolų. Militiadis Prisjotidis. Taigi pirmiausia išklausysime Graikijos laivybos jūros reikalų ir regėjų jūros reikalų ministro Miltiadžių Varvičiotisų. Jis e, baigė Atenų universitetą teisės studijas, taip pat tarptautinius e, santykius Harvardo universitete. birželio 25 dieną jis buvo paskirtas laivybos ministru. Ministra Varvicijuoti, žodis jums. Ačiū pirmininkė Brainai. Džiaugiuosi šiandieną būdamas čia su jumis. Žinote, kad Graikija perėmė e, tarybų, tarybos pirmininkavimą E, e, kritiniu momentu, vykstant finansiniai kriziai, o taip pat e, ir iš Europos parlamento požiūrio taško, kadangi artėja rinkimai ir Jie vyks per mūsų pirmininkavimo patį vidurį, todėl mums teks paskubėti, sprendžiant daug likusių neišspręstų klausimų. Per pastarosius kelis metus jau buvo padaryta tam tikra pažanga ir dabar galėsime, tikėkime, pasiekti tam tikrų rezultatų iš šio ilgai trukusio bendradarbiavimo. Asmeniškai, o taip pat kaip ir pirmininkančios šalies atstovas, norėčiau pasakyti, kad mes daug ko tikimės iš, iš bendradarbiavimo su parlamentu. Ir manome, kad parlamento atliekamas darbas o taip pat e, parlamentarų pasisakymai dėl reglamentų ir kitų ruošiamų teisės aktų e, yra labai svarbus pirmininkaujančiai šaliai siekiant e, kompromiso taryboje. Parlamentarų pastabos visada turėtų būti mm, traktuojamos rimtai, kadangi jos atspindi įvairiausius aspektus bei kontroversiškus mm, klausimus. Pirmiausia, norėčiau tarti keletą žodžių apie kodėl Graikija turi dvi, du pirmininkavimą. Kodėl iš Graikijos, pirmininkavimės Graikijos atvyko du ministrai į šį komitetą. Žinote, kad Graikija tradiciškai yra jūrinė valstybė. Be to mes jūra prisideda prie mūsų ekonominės plėtros, tačiau ir kultūrinė prasme e, jūra mums yra labai svarbi. Ir todėl pas mus yra atskiras ministras, kuris yra atsakingas už jūrų reikalus ir taip pat už laivybą, nes tai svarbu tiek Graikijos, tiek Europos ekonomikai. E, jūrų, jūrų keliais vykstanti laivyba sudaro 90 procentų Europos priekybos. Beveik visi mūsų energijos ištekliai atkeliauja jūrų keliais ir e, mūsų importas ir eksportas keliauja jūromis. Ir todėl, kadangi Graikijoje yra vienas didžiausių Europos laivynų, Manome, kad labai svarbu kreipti ypatingą dėmesį į jūrų priekybą, laivybą. Graikijoje dabar yra daugiau nei 1500 laivų ir tai sudaro daugiau nei 40 procentų Europos e, laivyno ir daugiau nei 15 procentų viso pasaulinio laivyno. Mes esame, mes veikiame tarptautiniu mastu, kalbant apie laivybą. Ir Graikijos interesai susijęs su e, prekyba jūromis e, per jūrą yra labai svarbi. Mes norime visai Europai ir parlamentui pasiūsti žinę, kad neturėtume prarasti laivybos verslo ir pramonės ir perleisti jos kitoms pasaulio šalims. Ir turėtume išlaikyti Europos laivybos konkurencingumą. Mums tai yra labai svarbus prioritetas, kadangi Europa apskritai patiria naudos iš to, kad joje veikia laivybos įmonės, laivų registrai, kad laivai plaukioja su Europos valstybių vėliava, vėliavomis. Ir nereikia pereiti prie regioninių politikų, nes dėl to laivybos reikalai nutols nuo Europos. Todėl Europos Sąjunga turi išlikti pirmaujančią laivybos jėgą pasaulyje ir turėtume išlaikyti savo konkurencinį pranašumą. Pirmininkaujančiai Graikijai vienas svarbiausių dalykų ir vienas svarbiausių ramščių, um, kuriais grindžiame savo pirmininkavimą, yra C ramstis. E, tai yra jūros ramstis, atsiprašau. Jis yra susijęs su jūrų transporto politika, integruota jūrų politika, imigracija. Ir manome, kad į mėlynoji ekonomika turi didelį augimo ir darbo vietų kūrimo e, potencialą. Ji dabar sudaro apie 5 milijonus darbo vietų ir pusę trilijono eurų vertės augimą užtikrina kasmet. Taigi, kalbant apie augimą, e, darbo vietų kūrim Europos integraciją, migraciją ir sienas, e, jūrų politiką, integruoto jūro politiką, transporto politiką, e, migracija jūrų keliais ir mūsų jūrų ir vandenynų saugumą. Jūro aspektas turėtų būti prioritizu, prioritizuojamas, kalbant apie visus šios dalykus. Uh, Mums tai yra svarbus prioritetas, kalbant apie ekonomiką ir socialinį bei nacionalinį vystimasi. Taip pat norėčiau pasakyti, kad jūsų jau atliktas darbas yra labai svarbus. Ir žinau, kad ponas Simpsonas labai daug padirbėjo remdamas jūrų saugumo do dokumentą ir rengiamą jūrų įrangos reglamentą. Taip pat reglamentą dėl EMSA finansavimo. Mes turėtume kartu rasti kompromisą su taryba ir komisija, kad galėtume eiti į priekį ir kad mūsų jūros būtų švarios, kad mūsų laivai būtų modernus. Tai labai svarbu tokiai jūriniai valstybei kaip mūsų valstybė. Ir todėl tikimės jūsų pagalbos šiais klausimais. Ir praš, tikimės, kad parlamentas su mumis bendradarbiaus. Dar vienas dalykas, į kurį kreipsime daug dėmesio, tai yra kaip stiprinti mūsų bendradarbiavimą su tarptautinė jūro organizacija. Taryboje vienas iš mūsų prioritetų yra tarptautinės laivybos reglamentavimas. Ir norime, kad tarptautinė jūro organizacija glaudžiau bendradarbiautų su ES, kad visu, visi reglamentai, reglamentavimo sritis labiau atitiktų. Uh, ES reglamentavimą, kadangi atviros jūros klausimai yra labai svarbus. Todėl jau informavome komisiją, aš taip pat informavau ir prezidentą, kad prašysime uh, TJO tai prisijungti prie mūsų, dalyvauti mūsų rengiamoje taryboje e, laivybos klausimais, kuri vyks Atenose gegužės mėnesį. Kai kalbame apie jūrų teisės aktus, Turiu paminėti, kad sieksime pažangos jau pirmojo svarstymo etape. Kaip minėjome, tikimės užbaigti neformalius trilogus dėl laivų įrangos direktyvos pirmojo svarstymo metu. Taip pat sieksime, kad būtų įgyven... patvirtinta ši direktyva. Taip pat e, dėl reglamento, dėl daugiamečio EMSA veiklos finansavimo, reaguojant į taršos, taršą iš laivų. Mes sieksime, kad, kalbant apie šį reglamentą, pirmos svarstymo e, metu būtų pasiektas susitarimas su Europos parlamentu. Mūsų šalis supranta, kaip svarbu užtikrinti veiksmingą e, Europos jūrų saugumo regla, agentūros veiklą. Ir sieksime, kad visos šios diskusijos būtų sėkmingai užbaigtos. Pirminkantį Graikiją suvokia, kad reikia sukurti palankesnę investicinę aplinką uostuose ir taryboje sieks pažangos e, rengiant reglamentą mm, numatanti prieigą prie e, uostų paslaugų rinkos ir finansinio skaidrumo uostuose. Mums čia reikia numatyti konkrečias taisyklės, kaip vei, turėtų veikti mūsų uostai. Ir žinau, kad taip pat būdamas ir parlamentaru, kad yra daug kontroversiškų, sudėtingų klausimų susijusių su uostais. E, ir aišku, prieš rinkiminių laikotarpių tokių klausimų liesti nesinori. Tačiau mes vis dėlto bandysime siekti pažangos ir kompromiso šiais klausimais. Taip pat pirmininkaujanti Graikija teikia politinę svarbą procedūroms skirtoms e, teisėkros tekstams kurti, kurie užtikrintų sklandų bendros rinkos veikimą ir taip pat e, vienodų sąlygų užtikrinimą uostuose, bendradarbiavimas su e, įvairiomis institucijomis ir valstybėmis narėmis. Kaip minėjau, uh, mes surinksime neformalę ministrų tarybą gegužės pradžioje Atenuose. Ir šioje taryboje mes atliksime vidutinio laikotarpio apžvalgą, kurios metu vertinsime ES jūro, jūrų politikos įgyvendinimo sėkmę. Galiausiai Mes taryboje sieksime įtvirtinti turizmo idėją. Ir mūsų pirmieji, pirmasis apčiuopiamas prioritetas, kalbant apie integruotą jūrų politiką, yra mm, siekti rezultato dėrybose su parlamentu dėl dėrybos dėl jūrų specializuoto planavimo ir pakrančių valdymo. Manome, kad čia yra tam tikros veiksmų laisvės, kuri leistų abiejoms institucijoms pasiekti susitarimo dėl šio pasiūlymo pirmo svarstymo metu. Taip pat e, mūsų šalis e, sieks įtvirtinti mm, mėlynasias, taip vadinamas, strategijas, įskaitant turizmą, pakrančių valdymą ir ekologinius aspektus. O kai dėl Limasol deklaracijos mes parengsime e, tarybos išvadų projektą 2014 birželio tarybai dėl integruotos jūrų politikos. Šiose išvadose Europos komisijai bus pateiktos gairės, kokie e, veiksmai turėtų būti gyveninti mėlynojo augimo srityje. Kaip minėjau, manau, kad mūsų darbo tvarkė yra ambicinga, tačiau esu tikras, kad jums padedant ir glaudžiai bendradarbiaujant su jūsų pirmininku, mums pavyks pasiekti apčiaupiamų rezultatų. Norėčiau paprašyti jūsų paramos ir jūsų įžvalgų, kad per šį trumpą laikotarpį galėtume pasiekti savo tikslų. Taip pat norėčiau padėkoti Jums uždėmesi ir paramą ir dabar laukiu diskusijų. Much, uh, minister. Ačiū ministrė. Ponas Kumsakos, Mas Danielis, ponė Foster ir kiti prašo žodžio. Paprašysiu visų apsiriboti trimis minutėmis paklausti ir teikti pastabas ir paskui ministras atsakys. Taigi, pirmiausia, ponas Kumutsakos, trys minutės. Ačiū pirmininkė, ačiū. Ministrė, sveikiname Jūs atvykus į Europos parlamentą, transporto komitetą ir linkime didžiausios sėkmės pirmininkaujant. Jūs teisingai pabrėžėte, kad jūrų transportas ir laivybos pramonė yra labai svarbus ES ekonomikai ir darbų, darbo vietų kūrimui. Ir Graikija šiuose srityse visada aktyviai prisidėjo ir ypač, tai pasakytina, apie šį Graikijos pirmininkavimo laikotarpį. Jūs pristatėte labai ambicingą darbotvarkę, turint omenyje, kad Mums šiuo teisėkuros laikotarpiu liko tik keturi mėnesiai, taigi jūsų darbo tvarkė labai intensyvi ir mes tikimės, kad jūs, kaip ir sakėte, pasieksite apčiopiamų rezultatų. Aš esu šešėlinis pranešėjas uostų reglamento klausimų, kiek tai susijęs su prieiga prie rinkos ir kitais aspektais ir norėčiau jūsų paklausti, ar šis, nežinau, ar šis reglamentas yra perspektyvus, bet žinau, kad šie klausimai yra problemiški ir kad tas reglamentas šiuo metu reikalingas. Anksčiau nepavyko jo priimti. Ar yra vilčių, kad bus pasiektas sutarimas su taryba per artimiausius keturis, penkerius mėnesius dėl šio reglamento? Norėčiau Jūs pagirti už tai, kad Jūs įtraukėte į savo darbo tvarkę koordinavimą su Tarptautinė jūro organizacija. Tai yra labai svarbu, nes mes iš tikrųjų negalime sauliaisti ignoruoti tai, ką kas vyksta šios organizacijos kontekste. Ir dar viena pastaba bei klausimas dėl pasiūlymo, dėl direktyvos, dėl jūrų transporto įrangos. Jūs sakėte, kad sieksite sutarimo pirmojų svarstymų. Tai yra gana ambicingas tikslas. Kokie būtų. Kokios priežastis būtų, ar kokie faktai leistų jums tikėtis sutarimo pirmojų svarstymų. Dėkoju Jums už Jūsų labai išsamų pristatymą. Ačiū, ponas Kumutsakos. Toliau ponas Danielis, kuris kalbės, kuris yra iš Kretos, mano mėgstamiausios Graikijos dalies. Taigi, prašom, žodis Jums. Ačiū, Brainai. Dėkuoju ministrui už pasisakymą ir norėčiau pasveikinti Graikiją pradėjus pirmininkavimą. Linkiu didžiausios sėkmės ir konstruktyvaus bei veiksmingo pirmininkavimo ir tikimės, kad um, bus priimti šiam komitetui aktualūs sprendimai. Kaip žinote, parlamentas yra pasirengęs bendradarbiauti su pirmininkaujančia valstybė, sprendžiant mums visiems svarbus klausimus. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pirmininkaujančiai valstybei už tai, kad eh, už tos prioritetus, kuriuos iškėlė, už tai, kad akcentuoja jūrų ekonomiką. Ir manau, kad mes visi sutarėme dėl to, kad eh, šioje srityje turime daug galimybių Iš tikrųjų, istorija rodo, kad ES ar Europa iš tikrųjų gali pasinaudoti savo jūrų ekonomiką, sukurti ekonominę vertę ir darbo vietas. Ir aš norėčiau kalbėti apie jūrų teritorinį planavimą. Tai yra kalbant apie jūro ekonomiką, labai svarbus elementas. Šiuo požiūriu ar diskusijose dėl šio klausimo taryba kol kas nepadeda išspręsti svarbių klausimų. Žinome, kad yra didelis spaudimas šioje srityje ir jis tik didėja. Ir mums labai svarbu, kuo greičiau spręsti klausimus susijusius su jūrų teritoriniu planavimu. Taigi aš norėčiau paklausti, kaip pirmininkaujanti Graikija praktiškai spręs mm, šios ryties klausimus ir galbūt paaiškintumėte, kodėl tarybos pozicija tokia konservatyvi ir kodėl taryba stabdo pažangą šioje srityje, šiuose diskusijose. Ir dar viena pastaba apie uostus. Jūs um, iškėlėte labai svarbu su uostai susijusi klausimą. Panašu, kad e, kol kas nesutariama dėl uosto direkcijų nepriklausomumo. Ar pirmininkaujanti valstybė norėtų jas įtraukti į reglamentą? Kaip bus elgiamasi? Ačiū. Ačiū. Pone Maisner liberalų vardu. Ačiū pirmininkė, kadangi mm, mano kolega Momitsakus, nors yra graikas, kalbėjo angliškai, tai ir aš kalbėsiu angliškai. Ačiū ministrė už tai, kad e, dalyvaujate. Na, kadangi mano rinkimų apylinkėje yra daug uostų ir mums vandens transporto klausimai yra aktualūs. Taigi man labai svarbu visą tai, ką Jūs pasakėte kalbėdamas ir žinau, kad Jūsų pirmininkavimas bus trumpas, tik e, keturi mėnesiai Jums tenka, kas jau ir buvo minėta, ir labai daug teisės aktų šiuo metu aptariama, taigi Jūs ir Jūsų kolega ministras e, turėsite labai daug darbo. Kalbėjote apie jūrų ekonomiką ir jūrų politika yra labai svarbi Europa 2020 strategijos sritis. Šios strategijos ramstis šiuo metu didžiulė dalis BVP ES sukūriama e, būtent e, jūrų e, ekonomikos ir mums reikalinga veiksminga politika. Ir iš tikrųjų galbūt jūs galėtumėte daugiau pakalbėti apie Um, gairės, kurios būtų parinktos po Limasolo deklaracijos. Jorgensonas ir aš dalyvavome pasirašančią deklaraciją. Mums labai įdomu sužinoti, kokie bus tolesni veiksmai. Nenorėčiau kalbėti išsamei apie uostus. Aš pati būsiu mm, šešėlinė pranešėja vieno pranešimo e, atveju ir aš taip pat dirbu su pakrančių zonų valdymu bei jūrų teritorijų valdymo klausimais ir neseniai buvo surinktas susitikimas e, šiuo klausimu ir žinau, kad iš tikrųjų taryba šiek tiek e, pasyvi e, sprendžiančios klausimus, bet mums reikalingi sprendimai šiuose srityse ir mes iš tikrųjų turime apibriežti teritorijų planavimo sistemą. Žinau, kad pirmininkaujantį Graikiją siekia kompromiso ir nori įtikinti kolegas taryboje. Ir vakar vyko labai sėkmingas sustikimas, lauksime kito trialogo. Aš dėkoju Jums už visas pastangas, už tai, ką Jūs darote jūrų transportui. Ačiū. Ačiū, ponė Maisner. Ponas Krameris, žaliųjų vardu. Ačiū, aš kalbėsiu gimtają kalbą. Vokiečių. Tikiuosi, Jūs ne prieš. Bet pirmiausia, norėčiau padėkoti pirmininkaučiai Graikijai graikiškai. Jūs kalbėjote apie jūrų ekonomikos ateitį ir kad, ji, kad svarbu ją užtikrinti ir svarbu išmokti praeities pamokas. Iš tikrųjų, jūrų transportas yra vienintelė transporto rušis, kuri kol kas neturi jokių m, mm, konkrečių tikslų susijusių su išmetamo CO2 kiekio sumažinimu. Jūs žinote, kad iš tikrųjų šioje srityje daug teršalų yra išmetama, nenaudojami filtrai. Ar tai tęsis, ar jūsų nuomonė galima tuos teršalų išmetimus sumažinti? Ir galiausiai mes turime Baltijos jūros ir Šiaurės jūros strategija iki 2015 metų ir žinome, kokie yra tikslai iki 2020. O kaip yra su viduržėmio jūra? Viduržėmio jūra kažkuria prasme yra geresnėje padėtyje dėl to, kad jai nėra nustatyti konkretus tikslai, nėra tokių ambicingų tikslų. Vokietijoje šiuo metu daug kalbame apie krizę Graikijoje. Ir dažnai sakoma, kad Graikijos laivų savininkai yra milijardieriai, nemokantis mokesčių. Mūsų netgi žinome, kad Yra ir konstitucijos nuostatos, kurios lemia tai, kad e, laivų savininkai nemoka mokesčių. Tai yra nesažininga mokesčių politika. Kokia būtų jūsų nuomonė apie tai? Ir galiausiai, kokia yra viduržėmio jūros regiono ateitis? Be abejo, mes norime kurti darbo vietas, bet e, norime taip pat užtikrinti ir klimato ir aplinkos apsaugą. Kokia jūsų pozicija šiais klausimais? Mm. Pane Foster, ačiū. Mm, trumpas komentaras apie tai, kas moka mokesčius Graikijoje. Ko gero, ne mūsų komiteto. E, tai būtų klausimas. Bet dėkoju Jums už tai, kad Jūs kelite su transporto komitetui aktualius klausimus. Iš tikrųjų, tinkama kalbėti apie darbo vietų kūrimą. Jūrų transportai dirba 5,5 milijono žmonių. Taip pat mums yra svarbi kruizų sritis. Visi esame galbūt ir pasinaudoję tokiomis paslaugomis. Žinau, kad dalyvausite ir kitų komitetų posėdžiuose. Ir, aišku, kalbėsite apie migraciją ir apie uh, pasienių klausimus. Visi tie klausimai yra susiję. Žinome, kad per pastarosius porą metų vyko labai mm, nemažai tragiškų įvykių prie Graikijos krantų ir kitų šalių krantų. Taigi kai kurie klausimai yra platesni nei vien tik tai, kas yra svarstytina transporto komitete. Na ir dar Junktinės karalystės vardu ar mūsų frakcijos vardu norėčiau pasisakyti apie uosto paslaugas ir uostų direkcijas. Mes liberalizavome šią sritį prieš keletą metų ir tai tikrai davė apčiopiamos naudos. Ir mes tikrai neremsime tokių pastangų, kurios prieštarautų mūsų pasirinktiems sprendimams. Ir mes manome, kad tai yra tinkama, tinkamas metodas. Tai tokia trumpa paslauga dėl uosto administracijų. Toliau teritorijų planavimas. Iš tikrųjų tai sudėtingas klausimas. Mes nepritartume, kad būtų vadovaujamasi vienu požiūriu visiems. Uh, Ir ko gero ES nepavyks surasti vieno visiems tinkančio sprendimo. Mes turime koordinuoti savo veiksmus, bet svarbi šiuo atveju valstybių narių, e, svarbus valstybių narių subsidiarumas ir jų veiksmų laisvė. Taigi reikia diskusijų tarp visų valstybių narių, sprendžiant dėl geriausių sprendimų. Ir galiausiai e, jūs teisingai pasakėte apie Tarptautinę jūrų organizaciją. Be abejo, Europai labai svarbu suderinti savo mm, politiką su Tarptautinės jūrų organizacijos veiksmais. E, mes turime laikytis tų konvencijų, kurios yra pasirašytos, jos jau veikia daugelį dešimtmečių ir veikia sėkmingai. Taigi aš manau, kad e, tai svarbu visada atsižvelgti prieš rengiant naujus sprendimus, naujus teisės aktus, kurie būtų beje ir atmesti parlamento. Taigi sėkmės Jums pirmininkaujant ir lauksime Jūsų sugrįžtant į mūsų komitetą. Uh, Tusas, minutes, Ponas Tusas kalbės tris minutės. Jūrų ekonomikos augimas ir integruota jūrų politika yra dalis Europos 2020 strategijos. Tai tarsi teisinis pagrindas, juo remdamiesi mes galime didinti konkurencingumą. E, laivų savininkai ir pagrindinės laivybos kompanijos gali veikti sėkmingiau. Netgi krizės metu. Aš turiu tam tikros informacijos iš specializuotų spaudos leidinių 2013-aisiais. Graikijos laivų savininkai investavo 8,2 milijardo eurų į laivybos sektorių. Europos Sąjunga per bankus prisideda daugiau kaip 50 procentų prie tų investicijų į laivybą. Tai ir infrastruktūra, ir specialistai darbuotojai, bei mokslininkai. Tarptautinė jūro organizacija ir kitos tarptautinės organizacijos dalyvauja tame procese Aš prieštarauju tai tendencijai, kai laivų savininkai perkelia savo verslą kitur, į kitus regionus, nes kyla pavojus jų investicijoms ir jie pageidauja didesnių garantijų. Jie pageidauja tam tikro skėčio, kuris apsaugotų juos, garantijų skėčio, kuris apsaugotų juos sunkiais laikais, bet taip pat ir geresniais laikais. Aš norėčiau užduoti Jums klausimą, ministrė. Kodėl nuo 86 metų iki dabar visose ES valstybėse narise laivyba, laivybos mastai ir apyvarta padidėjo, bet kita vertus vis daugiau darbo vietų prarandama. Vadinasi, mes ieškome pigios darbo, viet, e, darbo jėgos iš kitų pasaulio vietų. Aš pirminkė jau beveik baigiu. Iki 2002 Graikijos valstybė, iki 2012 e, Graikijos valstybė išleido laivybei 12 milijardų eurų, o 2013 tik tai 125 milijonus eurų. Vadinasi, kažkas yra negerai. Kalbama apie uosto paslaugų liberalizavimą, mes politiškai ir Europos parlamente ir mano valstybės parlamente kovosime su tuo, kaip tik galėdami. Pone Gurmai. Kalbate apie labai svarbius klausimus. Akivaizdu, kad savo pirmininkavimo metu jūs pabrėžėte laivybą. Aš dirbu šešėlinę pranešėją ir jūsų kolegai noriu užduoti klausimą. Jūs minėjote susitarimą su taryba dėl ES ekosistemos. Ir tai sudėtingas tinklas, kaip galima užtikrinti, kad jisai veiktų, e, kaip galima būtų užtikrinti, kad jis veiktų sklandžiai, kad kelių avarijų būtų kuo mažiau. Beje, praeitą savaitę plenarinėje sesijoje Graikos premjeras perskaitė labai svarbę kalbą. Aš norėčiau tikėti, kad jūsų trumpas pirmininkavimas bus sėkmingas. Pone Ajala Sender, tris minutės kalbės. Dėkuoju ministrė už pateiktą informaciją. Na, Jums pirmininkavimui skirta tik keturi mėnesiai, tačiau svarbiausia yra politinė valia. Ar jūs galėtumėt pateikti e, uostų finansavimo Europoje apžvalgą? Šiaurės Europos uostai ir pietų Europos uostai panašu itin skiriasi pietų Europos uostai priversti pradėti dirbti konkurencingiau. Aš baimin, baiminuosi, kad trūksta skaidrumo, kalbant apie šiaurės uostų ir pietų uostų finansavimą. Ir panašu, kad neligybė gali tęstis. Beje, kaip ir kiti, esu įsitikinusi, kad Baltijos jūros ir viduržėmio jūros situacijos skiriasi. Kol neatsiras didesnio konkuravimo, reikalauti iš pietų valstybių uostų pernelyg daug, turint omeny, kad jie ir taip kenčia nuo skurdo, būtų pernelyg didelė našta. Žinau, kad Vokietijoje susidurta šiuo metu su tam tikromis problemomis, pavyzdžiui, giliai įsišaknyjusi korupcija. Gal užuot kūrę milžiniškus super uostus, verčiau atlikime muitinės patikrinimus, inspekcijas. Sudarykime geografiškai artimų uostų klasterius. Ir tuomet e, tie patikrinimai bus veiksmingesni, kainuos mažiau. Ir paskutinis klausimas, ką galvojate apie jūrų greitkelius? ar galima būtų pratesti juos iki Šiaurės Afrikos, iki trečiųjų šalių. Ir dėl laivų statyklų Europoje. Kaip galėtume suteikti vilties Europos laivų statytojams? Ir paskutinis, paskutinis klausimas e, - žvejyba žinau, jog Graikija nors ir turėtų, bet dideliu mastu žvejybą neužsima. Ar neturėtų Graikija didinti savo žvejybos pajėgumų ir gerinti laivų? Toliau, ponia Cavela. Ministrė sveikiname Jūs Europos parlamente, linkime sėkmingo Graikijos pirmininkavimo. Jums turbūt žinoma, kad Europa pastaruosius dešimt mėnesių derysi dėl, e, su JAV dėl laisvos prekybos sutarties. Tai ir laivybos, ir aplinkos apsaugos, ir kruizinių laivų klausimai. Visa tai patenka į mano minėtą susitarimą. Ar jūsų žiniomis dėrybos šitais klausimais artimiausių metų vyks? Pirmininkas, ačiū ministre, jums užduota įvairiausių klausimų. Pabandykite juos atsakyti. Dėkoju, pirmininkė. Noriu padėkoti visiems kalbėjusiems parlamento nariams, tiems, kurie palinkėjo mums sėkmės ir gero pirmininkavimo. Mes jums dėkingi. Pirmiausia, pirmininkavimas ne keturių, bet šešių mėnesių. Tai parlamentas dirbs tik keturis mėnesius e, iki savo kadencijos pabaigos. Taigi, mūsų pirmininkavimas įprastinis, o ne trumpas. Dabar užduoti klausimai. Puikiai suprantu, tai probleminiai dalykai uostų liberalizavimas, reglamentavimas. Mano kolega Džordžas tai pavadino problema, priminė praeitį ir klausė, kokios mūsų ambicijos išjudinti tą klausimą. Pone Sender pateikė siūlymų, kaip spręsti tuos klausimus. Na, mes ambicingai nusteikę sieksime trialogo pažangos, ieškosime kompromiso, sunkiai dirbsime, kad jis atsirastų. Ateityje iš tiesų būta problemų ir taip egzistuoja didelis skirtumas tarp šiaurės ir pietų uostų. Ir kalbant apie viduržėmį jūrą, ypač konkurencija vyksta su uostais, kurie įsisteigia ne Europos Sąjungoje, trūksta skaidrumo. Mes turėtume elgtis labai atsargiai, kaip graikas, o ne kaip pirmininkaujančios šalies atstovas, aš sakau, kad turime elgtis atsargiai, o kaip primkančios šalies atstovas, sakau, kad dirbsime sunkiai, ieškodami kompromiso. Kolegė minėjo jūrų ekonomikos augimą, vadinamąjį mėlynąjį augimą. Tam pritarė ponė Meissner ir Dar kažkas iš kalbėjusiųjų? Tai svarbus klausimas. Tai komisarės Damanakis atsakomybės sritis apjungti įvairias direktyvas. Mes dirbsime kartu su komisija. Taip pat reikia specialaus planavimo. Reikia ir regioninio planavimo, ir europinio. Mm. Reikia gairias parengti, kad pasiūlymai būtų kokybiški. Jūrų ekonomikos augimas. Jis susijęs su Limasolio deklaracija. Birželio mėnesį bandysime parengti vadovų tarybos išvadas dėl jūro ekonomikos augimo ir dėl specialiojo planavimo parengti direktyvas tuo klausimu. Dėl transporto švariosios arba ekologiškos energijos. Na, tai yra kito ministro atsakomybės rytis. Pritariu ponui Krameriui dėl E, sunkiojo kūro naudojimo uostuose. Tačiau suvokime, laivyba tai švaresnis būdas gabenti, gabenti prekes nei kelių transportas, nei geležinkelių transportas, nei oro transportas. Visa tai pasitvirtina viso pasaulio mastu. Laivyba sunaudoja daug mažiau energijos išskiria daug mažiau teršalų, bet pergabina, gali pergabinti tiek pat prekių. Jei taryba nori išplėsti reglamentą dėl švarios energetikos ir pratesti jo galiojimą iki 30 metų, o parlamentas reikalauja 20 metų, mes bandysime rasti aukso vidurį. Kitas klausimas, kurį minėjo ir mano kolega Tusas, tai yra, ar laivų savininkai moka mokesčius. Na, laivyba yra ne, tarsi neapmokestinama sritis. Vos tik tai pabandote e, uždėti mokesčius laivybos e, kompanijoms, jos pabėga iš to šalies. Tai rodo neseni pavyzdžiai. Mano sumanimas štai koks. Investicijos, kurios pastaraisiais metais padarytos į laivybą, į laivus, kurie plauktų su ES vėliavomis, kurie būtų valdomi iš Europos, kurie įdarbina jūros, e, Europos jūreivius, mes turėtume išlaikyti šitą konkurencinį privalumą. Dėl kruizinių laivų pramonės. Ypač viduržėmė jūroje tai greitai auganti rinka. Turime sudaryti tam sąlygas, palengvinti, išnaudoti mūsų pakrantės, bet taip pat išsaugoti jūros aplinką. E, kruiziniai laivai turizmui yra labai svarbus. Imigracija ir sienos. Tai ne jūsų komiteto kompetencija, bet tai mano ministerijos kompetencija. Mes rengiame pasiūlymą dėl naujos direktyvos. Ji nustatytų jūrų sienos stebėsina, bendradarbiavimą dėl operatyvinių klausimų, tam tikros agentūros įsteigimą su Frontex. Mums tai nepaprastai svarbus klausimas. Graikijos pakrančių apsaugos tarnyba nuolat patiria spaudimą, nes jis saugo ir ES išorinę sieną. Keliami du tikslai. Pirma, saugoti mūsų sienas, bet taip pat ir neprarasti gyvybių jūroje. Todėl taryboje pasiūlyta, mūsų premjeras Samaras ėmėsi iniciatyvos pasiūlyti suformuoti viduržėmio jūros pajėgas, task force, grupę. Gairės buvo aptartos praeitais metais ir tos pajėgos užsimtų vykdytų stebėjimo operacijas prie tų pakrančių, kur išvyksta nelegalūs migrantai ieškantis geresnio gyvenimo. Mes turėtume aiškiai nurodyti pirmą, kad mes iškilus pavojų gelbime, gelbstime jų gyvybės jūroje, bet kita vertus mes neatveriame savo jūros sienų ir nenorime uh, sukurti pritraukiamojo efekto. Dėl laivų statyklų tai ne mano kompetencija, greičiau tai susiję su gamybos klausimais, kelių nelaimės mano kolega Sakalidis į tai atsakys. Žvejyba. Tai ne šio komiteto klausimas ir ne mano ministerijos kompetencija. JAV laisvos priekybos sutartis, kurią minėjo ponė Cavela, tai iš ties svarbi sutartis. Mes dabar gilinamės į komisijos pateiktą informaciją apie dėrybas ir jų pažangą. Tačiau kol kas konkrečių laivybos klausimų neaptarta tose dėrybose. Apgailestau, jei kažkurių klausimų neaptariau, aš paminėjau tuos, kuriuos užsirašiau. Na, Vidužėmio jūros vizija. Tai paskutinis punktas, į kurį norėčiau atsakyti. Viduržėmio jūros interesas, valstybių interesas yra išlaikyti jūrą atvirą, saugę, švarę, atvirą turistams, bet taip pat ir augančiai ekonomikai. Dėl to mes e, propaguojame jūrų greitkelių idėją, kuris sujungtų viduržėme jūros uostus, taip pat e, prekių gabenimui be biurokratinių kliūčių, mėlynosios juostos. Tai taip pat e, mūsų propaguojama idėja, tai susijęs su specialiuoju planavimu. Pone Maisner, trumpas klausimas, jį galima atsakyti taip arba ne. Komisija dirba su Europos jūrų saugumo strategiją. Ar jūs esate tas ministras, kur už, kuris už ją būtų atsakingas? Taip. Mes su to dirbame, bet taip pat ir mūsų užsienio reikalų ministerija. Na, dėkoju ministrui Varvicijotis. Dėkoju už skirtą laiką atsakyti į klausimus. Bus malonu su jumis dirbti viso Graikijos pirmininkavimo metu, nors parlamentas savo kadenciją baigs po keturių mėnesių, tačiau pirmininko pareigos išliks per visus šešis mėnesius. Dėkoju Jums už dalyvavimą. Okay. Next colleagues, we have the Kolegos toliau. Noriu pranešti, kad e, su mumis yra ir ministras Mikaelis Kriksijodis, kuris yra Graikijos infrastruktūro, transporto ir tinklų ministras. ministras e, yra Tesaloniko universiteto absolventas. Jis į Graikijos parlamentą išrinktas 1989 metais. Ministrė, žinau, kad Jūs buvote laivybos ministru anksčiau, tačiau dabar esate atsakingas už sausuosius reikalus. Taigi žodį suteikiu Jums. Dėkoju, pirmininkė. Ponios ir ponai, garbus nariai. Džiaugiuosi ir didžiuojusi galėdamas būti čia šiandieną ir pristatyti jums pirmininkaujančios Graikijos prioritetus toje srityje, už kurią esu atsakingas, o būtent infrastruktūroje ir transporto srityje. Prieš pristatydamas prioritetus norėčiau nuoširdžiai padėkoti kitoms dviems šalims, Airijai ir Lietuvai, nes kartu su Graikija jos sudaro pirmininkaujančių šalių trejatą ir prisidėjo prie bendrų tikslų siekimo. Taip pat dėkoju Europos komisijai, parlamentui, tarybos sekretoriatojo, taip pat kompetitingoms nacionaliniams ir Europos institucijoms, kurios padėjo Graikijai pasiruošti pirmininkavimui. Tikiuosi, kad mūsų bendradarbiavimas bus nuolatinis per ateinančius šešis mėnesius. Kaip žinote, pirmininkaujančiai Graikijai laiko liks mažiau dėl vyksiančių parlamento rinkimų ir taip ir e, turės įtakos ir mūsų sprendžiamiems klausimams. O dabar pereisiu prie prioritetų. Ypač kalbant apie geležinkelius, Graikija tęs ketvirtojo geležinkelių paketo darbus, tai yra teisės aktų rinkinys, kuriuo siekiama pagerinti konkurenciją geležinkelių sektoriuje. Pirmininkaujanti Graikija yra įsipareigojusi su ketvirtuoju geležinkelių paketu dirbti kaip su prioritetiniu klausimu. Ir taip pat esame pasiruošę išnagrinėti techninę šio paketo pusę, ypač kalbant apie geležinkelių priemonės ir apie parlamento ir tarybos pasiūlymą dėl ES geležinkelių organizavimo ir atšaukti 2004-881 reglamentą. Mes ketiname e, aktyviai dirbti šio klausimu, kad būtų pasiektas bendras e, požiūris transporto taryboje kovo mėnesį, kuris, kuri vyks. Arba kad būtų pasiektas politinis susitarimas pagal tai, ar Europos parlamentas pateiks savo nuomonę iki, iki šios datos ar ne. Ir tikimės užbaigti darbus dėl techninių aspektų taryboje. Po kovo mėnesio tarybos pirmininkaujantį Graikiją ketina pradėti diskusijas dėl rinkos atvėrimo ketvirtajam geležinkelių paketui ir suorganizuoti politinės diskusijas. Šiandieną mūsų ketinimai apima dėrybų taryboje pradžią dėl paslaugų teikimo prievalių, tačiau mes bendradarbiavame ir palaikome nuolatinius ryšius su taryba ir valstybėmis narėmis ir jei to prireiks, galime pakeisti klausimų svarstymo ei, tvarką. Galbūt 2014 birželio 5 mes pateiksime ataskaitą ministrų tarybai. Mūsų pasirižimas dirbti su geležinkelių sektoriu yra susijęs ir su mūsų ketinimu įgyveninti iniciatyvą Pereikime prie geležinkelių. Šis klausimas yra be galo svarbus, kadangi jis tiesiogiai įtakoja Europos geležinkelių pramonę, o taip pat ir geležinkelių sektorių ir tyrimų sritį. Nors šis klausimas bus pristatomas ITRE komitete, norime pabaigti darbą taryboje iki 2014 kovo mėnesio šio klausimu. Čia kalbu apie tarybos reglamento pasiūlymą ir todėl mums reikalinga teigiama parlamento nuomonė. Mes bendradarbiausime su visais partneriais, kad visi eitume vieną kryptimį. Kitas pirmininkaujančio šalies prioritetas yra susijęs su švaraus kūro plėtra. Tai be galo svarbu, kadangi turime pasiūlymą dėl, dėl to, kad transporto sektorius atsisakytų naftos naudojimo ir pereitų prie alternatyvių kūro šaltinių naudojimo. Europos vadovų tarybos išvadose pateiktose 2013 gegužės 22 dieną patvirtinama direktyva ir prioritetai, kuriuos reikia įgyvendinti, norint pagerinti investicijas ir tvar, tvarę plėtrą šioje srityje. Tinkamos tiekimo infrastruktūros sukūrimas būtų pirmasis žingsnis siekiant atverti šios rinkos potencialą ir sustiprinti šią ūkinės veiklos sritį, kuriant naujas darbo vietas, o taip pat žymiai mažinant Europos priklausomybę nuo naftos. Pirmininkaujant Lietuvai e, šiuo klausimu labai pasistumėta į priekį. Taryboje pasiektas bendras požiūris, taip pat įvyko trilogas su Europos parlamentu, o pirmininkaujanti Graikija tęs šias intensyves darybas su Europos parlamentu, laikydamasi tvarkaraščio, dėl kurio sutarė parlamentas, komisija ir pirmininkaujanti Graikija kad šio klausimo nagrinėjimas galėtų būti užbaigtas e, kovo penktą dieną. Esame tikri, kad viskas vyks sklandžiai ir kovo 14 mums pavyks paskelbti teigiamus rezultatus taryboje. Kai dėl oro kelionių, oro transporto, mes ir toliau dirbame su oro uostų paketu, suvokiame, koks svarbus yra šis teisės aktas, leisintis e, išspręsti du didžiausius iššūkius, su kuriais susiduria Europos oro uostai, o būtent pajėgumais ir paslaugų kokybę. Europos parlamento pasiūlymas išskaidyti oro uostų paketą yra sveikintinas žingsnis ir tarybos teigiamas atsakas patvirtinantis, kad bus pradėtos dėrybos dėl triukšmo, taip pat yra geras signalas. Pirmininkaujantį Graikiją tęs dėrybas su parlamentu šiais klausimais, kad galima būtų pasiekti susitarimo, susitarimą dėl triukšmo teisės aktų, kaip galima greičiau ir taip pat ketiname įtraukti visas suinteresuotasias šalis į šio klausimo svarstymą. Toliau. Keleiviai keliaujantis e, oro linijomis, oro e, linijomis. Sieksime pakeisti 2004-261 e, reglamentą dėl oro keleivių kompensacijų ir taip pat pagalbos teikimo, jeigu atsisakoma juos įlaipinti į lėktuvą ar atšaukus ar vėluojant skrydžiui. O taip pat reglamentas 2027 dėl e, vežėjo atsakomybės. Gabenant e, keleivius ir bagažą oru. Žinoma, kad dabartinės taisyklės reglamentuojančios keleivių teisės turi būti atnaujintos. Mums reikia įvesti teisingumo elementą. Mums reikia įvesti sąžiningą naštos pasidalėjimo elementą. O taip pat reikia tinkamai įgyvendinti šias teisinės reformas. Pirmininkaujantį Graikiją ketina tęsti gerą Lietuvos pradėtą darbą šiuo klausimu ir pasiekti bendrą požiūrį, nors yra dar keli neišspręsti klausimai šioje srityje. Kai kurie sudėtingi klausimai ir taip pat trumpas laiko tarpas iki šio parlamento uh, kadencijos pabaigos reiškia, kad nesitikime, jog pavyks pabaigti dėrybų pirmojo svarstymo metu tarp parlamento ir tarybos šiuo klausimu. Dar vienas prioritetas yra pasiūlymas dėl direktyvos, dėl maksimalaus kelių transporto priemonių dydžio ir dimensijų, svorį ir dimensijų. Čia yra keli kontroversiški elementai. Tačiau mes esame nusiteikę dirbti konstruktyviai, kad galima būtų pasiekti bendrą požiūrį 2014 metų birželio mėnesį. Nors ir Graikijoje nėra upių laivyno, mes esame jūrų, jūrinė tauta. Pirmininkaujantį Graikiją dirbs su pasiūlymu dėl reglamento, kuriuo siekiama pakeisti reglamentą dėl upių transporto politikos ir pajėgumų. Tai yra vienas iš daugelio najadės pasiūlymų, pateiktų 2013 metų gruodį, e, e, rudenį atsiprašau. Mes e, suprantame ir pripažįstame tai, kad šis rytis turi didelį augimo potencialą įvairios ES sritise. Sieksime bendro požiūrio, kurį tikimės pasiekti iki 2014 birželio tarybos galiausiai priklausomai nuo to, kaip vyks darbas ir dėrybos su komisija, pirmininkaujantis šalis išnagrinės galimybės priimti, patvirtinti išvadas dėl miestų judumo. Ponios ir ponai, mūsų programa yra labai ambicinga. Atsižvelgiant į laiką, kuris mus riboja ir artėjančią parlamento kadencijos pabaigą, norėtume paprašyti jūsų paramos ir bendradarbiavimo. Norėčiau paprašyti visų Europos institucijų paramos. Tikiuosi, kad pavyks pasiekti teigiamų rezultatų visose svarbiausiose transporto srityse. Tai yra vienas svarbiausių Europos augimo ramščių, o tai mūsų laikais svarbiausia. Per augimą galima išspręsti visas socialinės problemas, o ypač nedarbą. Ačiū, ministrė kalbėti nori ponas Grošt, Alkotravim, ponė Maisner ir Mr. Kramer, Mr. Bak, Mr. Sanalova ir e, ponas Kumutsakos. Ar dar kas nors nori pasisakyti? Fidanza. Siūlau suteikti keturias minutės koordinatoriams ir po dvi minutės kitiems. Pradedam nuo pono Groš. Ačiū, pirmininkė. Taip pat dėkoju ministrui, dėkoju už įvairių politikos krypčių apžvalgą. Jums tikrai reikia daug drąsos ir sėkmės šiuose dėrybose. Ką tik paskaičiavau, kad jeigu jums pavyks susitarti dėl tų penkių susitarimų ir taip pat pasiekti pažangos kitose sritise, tai iš tikrųjų bus olimpin, olimpinio masto pasiekimas. Galite būti tikri, kad šis komitetas visą laiką rūpinasi šiais klausimais o taip pat jam rūpi ekonomikos, užimtumo, saugumo aspektai. Ir todėl esame tikri, jog mes parlamente turime praktiškai padirbėti, pasiraitoja rankovės, kad neužstriktų paskui šie klausimai taryboje. Kalbame apie jautrius klausimus, kai dėl transporto priemonių dimensijų, na, dar nelabai aptarėme šį klausimą, bet kai dėl transporto saugumo apie tai turėsime pakalbėti, o ne apie kažkokias paskiras detalės. Turime pasistumėti į priekį su geležinkelių paketu. Manome, kad e, gabenimas laivais ir paskui traukiniais yra svarbus transporto sektoriaus elementas. Transportavimas geležinkeliais gali tapti veiksmingesnis ir sukurti naujų darbo vietų. Aišku, galima pradėti nuo techninių aspektų, bet nepamirškite, kad kalbame apie bendrą paketą, kad yra tam tikra rizika, jo kad jeigu išskaidysime šį paketą, tuomet taryba išsirinks tik tai, kas jai patinka. Ir pamirš apie kitus klausimus. Taigi nepamirškite, kad norime, jog būtų patvirtintas visas paketas. O techniniai dalykai gali būti labai greitai išspręsti. Kalbėjote apie piliečius, keleivių teisės, mums tai taip pat rūpi. Visą tai susisieja su mūsų komiteto darbu ir tikslais. O kai dėl aviacijos sektoriaus, tai minėjote triukšmo klausimą, tačiau yra ir dar du aspektai, kurie galbūt kiek primiršti, o būtent skrydžio e, pakelimo ir nusileidimo laiko aspektas – bet mes su jumis bendradarbiausime šiuo klausimu, nes mums jis irgi rūpi ir paremsime jūs e, siekiant sumažinti triukšmą. Yra trys pranešėjai dėl TNT ir CAF klausimų. Jie labai daug padirbėjo šiomis temomis ir norime užtikrinti, kad ir taryba tinkamai uh, padirbėtų, kad neužstriktų šie dokumentai. O tokia šalis kaip Graikija, na, jūs susidurėte su didžiuliais iššūkiais, tiek finansiniais, tiek infrastruktūros prasme. Kaip, kaip pirmininkaujantis šalis vertinate situaciją? Ir kaip jūs galėtumėte geriausiai įgyveninti visas šias priemonės, kurias turime? Ačiū, pirmininkė. Norėčiau padėkoti ministrui už jo pateiktą apžvalgą ir palinkėti jam sėkmės ateinančiais mėnesiais. Pirmininkaujanti šalis dirbs šešis mėnesius, tačiau mes su jumis dirbsime tik ateinančius keturis mėnesius. Taigi turime nedaug galimybių. Kalbėsiu pirmą apie geležinkelių politiko, paskui aviaciją. Kai dėl geležinkelių paketo sakėte, kad Graikijai tai bus svarbus prioritetas. Ir norėčiau pasakyti, kad na, tai ne tik jūsų kaltė, bet visą tai susiję ir su tarybos darbo pobūdžiu. Mes esame šiek tiek nusivylę dėl to, kaip lietai vyksta dėrybos taryboje. Mes Padarėme viską, ką galime. Padirbėjome iš tikrųjų, pasiraitoja rankovės. Tai labai išsamus paketas ir mes e, ėmėmės e, jo iš karto. O taryba laikosi kitokios strategijos. Ji nagrinėja techninį aspektą užuot tarėsi dėl politinių dalykų. Tačiau iki mūsų kadencijos pabaigos norėtume bent jau susiderėti dėl techninių dalykų dalykų. Kad paskui galėtume tink, surenkti tinkamas diskusijas. Iki kovo tarybos galbūt ir sudėtinga bus tai pasiekti, bet mes esame pasiruošę atskirti tam tikrą tam tikrą dalimi atskirti šį paketą, išskaidyti jį ir pakalbėti pirmiausia apie techninius e, aspektus. Tačiau vėlgi pakartosiu, kad esame nusivylę tarybos vilkinimu. Kalbėjote ir apie aviaciją. Aviacijos paketas jau buvo susidarėtas, kalbama buvo apie įvairias paslaugas, pakilimo nusileidimo laiko paskirstimą. Mes esame pasiruošę ir atskirai dėrėtis dėl šių dalykų, priklausomai nuo to, kiek pasiruošę jūs esate. Kadangi svarbiausia pasiekti pažangos. Toliau. Keleivių teisės. Kolega Bach pas mus atsakingas už šį klausimą ir kitą savaitę dėl to bus balsuojama. Manau, kad Tai yra unikali proga parodyti pil Europos piliečiams, kad Europa imasi veiksmų, akivaizdžių praktinių veiksmų, norėdama pakeisti situaciją į gerą. Mes norime sustiprinti keleivių apsaugą. Ir manau, būtų naudinga, kad būtų padaryta pažanga šioje srityje. Ir džiaugiuosi, kad jūs esate pasiryžę tai padaryti. Toliau. Aviacija ir oro erdvė. Aišku, mes jau metų metus apie tai šnekame įvairiausiose formatuose. Buvo anksčiau patvirtinti teisės aktai, pavyzdžiui, bendro Europos dangaus teisės aktas, tačiau praktiškai jis neįgyvendinamas, nors ir buvo padaryta tam tikra pažanga aplinkosaugos rytyje ir e, pramo, kalbant apie pačią pramonę ir veiksmingumą. Aišku, tai keleiviams irgi yra naudinga, tačiau e, bendro Europos dangaus 2 reglamentas yra šiek tiek apleistas. Tikimės, kad jūs pasirūpinsite, jog bus pasiekta pažanga ir šioje srityje. Ir esame pasiruošę dirbti su jumis. Ačiū. Ačiū, ponė Maisner. Ačiū, pirmininkė. Dėkoju ministrė liberalų vardu už jūsų pasisakymą. Be abejo, žinome, kad pirmininkavimas truks šešis mėnesius ir mes e, puikiai žinome, kad e, svarbiausi pirmieji keturi mėnesiai ar tas laikas, kai mes e, dirbsime. Mano kolegė, renginti pranešimą, vėliau kalbės po manęs, o aš norėčiau kalbėti apie infrastruktūrą. Jūs sakėte, kad alternatyvaus kūro infrastruktūra jau yra e, vystoma ir įvyko pirmasis trilogas ir būtų puiku, jeigu iki kovo penktosios galėtume pasiekti susitarimą pirmojų svarstymų. Tai būtų puikiai žinia, kurią galėtume pasiūsti ir puikus pagrindas tolesniai pažangai. Mes iš tikrųjų siekiame švaraus transporto visų transporto rušių. Taigi ši infrastruktūra būtų labai svarbi. Toliau aviacijos sektorius, galiu kalbėti apie jį trumpai, nes daug kas jau buvo pasakyta. Triukšmo aspektai jums aktualūs, labai džiaugiuosi tai girdėdama ir liberalai taip pat džiaugtųsi, jeigu įtrauktumėte į savo darbo atvarkę ir pakilimo ir nusileidimo e, laiką bendras Europos dangus, galiu dėl to pritarti tik e, tam, ką sakė kolega. Mes vis dar nematome realių veiksmų šioje srityje, nėra europinio sprendimo. O sprendum, sprendimų reikia ir jie turi būti realūs ir praktiški, kaip ir geležinkelių sektorėje. Ir turiu jums dar vieną klausimą. Norėčiau paklausti, ar teisingai jūs supratau. Jūs esate atsakingas už e, Najadis, ar jūs atsakingas už šio klausimo sprendimą? Ačiū, ponas Krameris. Ačiū, norėčiau žaliųjų vardu padėkoti už jūsų pasisakymą. Vis dėlto neišgirdau nieko apie Eva Lichtenberg pranešimą ar mano pranešimą dėl statistikos geležinkelių sektoriuje ir vidaus vandenų sektoriuje. Šie klausimai nėra įtraukti į jūsų darbo tvarkę. Džiugiuosi, kad paminėjote geležinkelio teisės aktų rinkinį. Mes turime iš jūsų gautos informacijos norėčiau pasitikslinti. Jūs kalbėjote apie Europos geležinkelių agentūros um, svarbą. Mes norėtume, kad būtų siekiamas sparčios pažangos rengiantis trialogui, kalbant apie geležinkelių transporto paketą. Ir mes iš tikrųjų turime e, siekti pažangos dėrybose. Matau, kad linksite, taigi man pritarėte iš tikrųjų vakar apie tai komitete kalbėjome. Ir džiaugiamės girdėdami tokią jūsų poziciją, nes tai būtų svarbu žingsnis į priekį. Uh, Mes tikrai norime, kad būtų padaryta viskas, kas įmanoma. Ačiū. Ačiū, ponas Kramerį. Dabar po dvi minutės kitiems kalbėtojams, ponas Bachas. Dvi minutės jums. Ačiū, pirmininkė. Ministrė, jūs pabrėžite didžiulę transporto reikšmę ir, aišku, jūs teisus ir jums tenka labai svarbios užduotis pirmininkaujant, linkiu jums didžiausios sėkmės. Jūs pasisakėte ambicingai, nors iš tikrųjų galbūt pastarosius šešis mėnesius nedaug kas buvo taryboje padaryta tokiuose srityse kaip bendras Europos dangus ar aviacijos sektorius apskritai, taip pat ir geležinkelių transporto sektorius. Tikrai buvo stabdomas kai kurių klausimų svarstymas keleivių teisės aviacijos sektoriuje. Apie tai jau nemažai buvo pasakyta. Na ir aš džiaugiuosi, kad jūs pabrėžėte šį klausimą ir kad tai yra jums svarbus prioritetas. Jūs vis dėlto pasakėte, kad susitarimo gali, greičiausiai bus pasiekta tik birželio mėnesį. Taigi aš norėčiau paklausti, prisimindamas taip pat ir ponios Maisner klausimą, kokia yra jūsų pozicija? Ar jūs um, labiau galvojate apie pramonę ar apie vartotojus ir ar nebūtų galima paspartinti šio proceso ir pas, ar nebūtų galima pasiekti sutarimo jau kovo mėnesį? Galbūt galėtumėte pasistengti pasiekti rezultatų iki kovo mėnesio. Toliau geležinkelio. Geležinkelių transporto paketas, jūs kalbėjote apie techninį ramstį ir aišku visi suprantame, kad jis yra labai svarbus geležinkelių transportui. Ir kalbėjote apie kitus klausimus, ir sakėte, kad jūs spręsite visus pailiui. Ir sakėte, kad spręstinių klausimų seka gali keistis. Nuo ko priklausytų ta seka ir kaip jūs spręsite, kurie klausimai bus sprendžiami pirmiausia? Pone Seksalova. Man svarbus klausimas būtų sauga ir informavimas apie eismo įvykius. Svarbu sukurti tokią sistemą, kuri leistų išvengti aukų kelių eismo įvykiuose. Ir norėčiau padėkoti už tai, kad akcentuojate aplinkosaugą kaip vieną savo svarbių prioritetų. Taip pat norėčiau priminti, kad Europos parlamentas taip pat 2012 m. Liepos mėnesį pritarė ECOL idėjai, kai buvo patvirtintas kolegos pranešimas. Mes norėtume, kad ši sistema būtų mm, įgyvendinta iki 2015 metų, kol šį e-call mm, ar elektroninių skambučių sistema nebus įdėkta, e, bus prarandama daug žmonių gyvybių. Ir svarbu iš tikrųjų mums pasinaudoti tokiais bandomaisiais projektais, kurie parodytų valstybių narių pasirengimą įdėkti tokią sistemą. Taip pat įdomu kokia būtų pirmininkaujančios Graikijos pozicija šio klausimu ir ar galėtume tikėti sutarimo pirmojų skaitimų. Pone Bilbao, ačiū. Nenorėčiau kartoti to, kas jau buvo pasakyta. Norėčiau padėkoti pirmiausia pirmininkaujančiai valstybei, palinkėti jiems didžiausios sėkmės. Mes labai džiaugiamės, kad ketvirtasis geležikelių transporto paketas yra vienas pagrindinių pirmininkaujančios Graikijos prioritetų. Kaip ir sakė kolegos, Mums kelia susirūpinimą tai, kad nepakankamai dėmesio jam buvo skirta iki šiol. Jūs kalbėjote apie tai, kad techniniai klausimai gali būti sprendžiami kovo mėnesį. Visi iš tikrųjų labai sunkiai dirbo, rengiantis pirmajam balsavimui dėl pranešimo ir aš taip suprantu, kad neturėtų kilti klausimų, to, problemų tolesnėme darbe. Vis dėlto Taryba padarė tai, ko parlamentas norėjo išvengti, būtent padalino geležinkelių transporto rinkinį, atskyrė politinius ir techninius klausimus. Jūs um, sakėte, kad norite pasiekti kaip įmanoma daugiau pažangos, sprendžiant politinius klausimus. Penktąją birželio bus um, priimami sprendimai, kada parlamente jau nebebus posėdžiaujama. Norėčiau paklausti, kaip Jūs prognozuojate situaciją taryboje, ar valstybės narės iš tikrųjų suinteresuotos siekti realios pažangos geležinkelių transporto paketo mm, srityje ir kokie klausimai Jums atrodo sudėtingiausi, kokiu tikitės didžiausių sunkumų, kurie neleistų pasiekti sutarimų su parlamentu, sustarimo tarp tarybos ir parlamento. Ponas Danelis, ačiū pirmininkė, dėkoju pirmininkui ir linkiu, dėkoju ministrui ir linkiu pirmininkaujančiai Graikijai sėkmingų artimiausių šešių mėnesių. Žinau, kad jūsų darbo rezultatai priklausys ir nuo to, ar pavyks pasiekti sutarimo tarp tarybos ir parlamento dėl svarbiausių klausimų. Ir aišku, pirmininkaujančiai valstybei tenka svarbus vaidmuo užtikrinant, kad sutarimas būtų pasiektas. Šiame komitete sutarėme dėl svarbiausių klausimų ir noriu Jūs patikinti, kad mes esame pasirengę glaudžiai bendradarbiauti su pirmininkaujančia valstybė, jeigu tik Graikija iš tikrųjų realiai sieks spręsti klausimus ir dirbti su tais prioritetais, kuriuos užsibrėžė. Aš norėčiau pateikti keletą klausimų. Pirmiausia, dėl bendro Europos dangaus. Valstybės narės gali stengtis išlikti, e, išlaikyti 28 plus 10 valdymo sistemą. Mes turime siekti taupyti lėšas ir vengti aplinkosaugos problemų. Na ir pirmininkaujantį Graikiją mm, šią prasme siekia konstruktyvaus sprendimo. Mums atrodo, mūsų komitetui atrodo, kad tai yra labai svarbus klausimas. Ir mes turime kalbėti apie pagalbos tarnybų, paramos tarnybų liberalizavimą. Manau, kad e, tai turėtų būti vienas pagrindinių jūsų prioritetų. Graikija iš tikrųjų garsėja kaip um, intensyvaus turizmo šalis. Ir turizmas um, labai stipriai priklausomas nuo oro transporto. Taigi kelionių teisių, keliaivių teisių, teisės aktų prieimimas turėtų būti paspartintas, nes uh, šie teisės aktai labai svarbus ES piliečiams. Ačiū. Ačiū. Toliau dvi minutės. Poniai Ajala Sender, ačiū pirmininkė ir ačiū ministrui už visą patiktą informaciją. Dėl geležinkelių transporto paketo Norėčiau pasakyti, kad Šiuose diskusijose buvo tam tikrų problemų. Kai kurios valstybės narės, pavyzdžiui, mano valstybė narė norėjo dalyvauti, bet e, negalėjo. Ir žinau, kad e, mes visi turime pasistengti, jeigu norėtume, norime realių rezultatų, taigi turime įtraukti kuo daugiau valstybių narių ir kuo daugiau bendrovių. Aš esu šešėlinė pranešėja dėl sąveikos klausimų ir aš manau, kad techniniai klausimai e, turėtų būti išspręsti iki parlamento rinkimų. Ir kaip ir sakė kiti kolegos, norėtume išgirsti apie tai, ko tikimasi taryboje, ar būtų kažkokių gairių Toliau dėl Europos infrastruktūros tinklų priemonės. Norėčiau paraginti valstybės narės, kaip įmanoma greičiau, paskirti koordinatoriams, koordinatorius ir pradėti koordinavimo procesą. Nes e, projektus bus galima pradėti įgyvendinti, kai tik jie bus pateikti. Ir dar dėl keleivių teisių. Galbūt iš tikrųjų iki rinkimų mes turėtume pasiekti kažkokių rezultatų, tai galėtų būti svarbus rinkimų elementas. Taigi norėtume iš tikrųjų gerų žinių šioje srityje dar prieš rinkimus. Ačiū. Panas Kumutsakos, dvi minutės. Ačiū, Brainai. Ačiū, pirmininkė. Sveikinuosi su ministru, linkiu Jums didžiausios sėkmės sunkiame pirmininkavimo darbe. Jo labiau, kad visi Jūsų darbai turi būti nudirbti per keturis mėnesius dėl parlamento rinkimų. Mes esame pasirengę glaudžiai su jumis bendradarbiauti ir padėti ne vien savo žiniomis, bet ir politinė valia. Džiaugiuosi girdėdamas ministrė, kad vienas jūsų pagrindinių prioritetų yra Enedis e, paketas. Tai yra mums labai svarbu intermodalinio transporto požiūriu ir tai yra susijęs su dar vienu klausimu, būtent Europos transporto tinklais. Labai daug darbo šioje srityje nuveikta per pastarosius metus, turime finansinės priemonės ir dabar įgyvendinimo etapas Graikijoje ir visose ES valstybėse narėse šio didžiausio infrastruktūros projekto ES įgyvendinimas yra labai svarbus klausimas. Ir aš manau, kad jūsų kaip pirmininkaujančios valstybės pareiga yra siekti kuo spartesnio šios programos įgyvendinimo. Graikija dėl savo geopolitinės padėties turi visas sąlygas tapti svarbių transporto centrų. Ir iš tikrųjų infrastruktūros vystimas šio požiūrį yra labai svarbus. Taigi mes turime siekti šio didžiulio Europos projekto įgyvendinimo. Jis svarbus ir Graikijai, ir visai Europai. Ačiū, ponas Vedansa, dvi minutės. Ačiū, pirmininkė. Aš taip pat norėčiau palinkėti pirmininkaujančiai valstybė didžiausios sėkmės. Ministrė, jūsų pristatyta programa labai ambicinga ir mums Italijai ji labai aktuali, nes jūs dedate pamatus mūsų pirmininkavimui, kuris prasidės Liepos mėnesį. Taigi mes tikimės, kad mes galėsime pratesti tuos darbus, kurių įvykdyti jūs nespėsite, ypač kiek tai susijęs su infrastruktūros projektais ir alternatyvių kūrų. Norėčiau padėkoti Graikijai už sėkmingą bendradarbiavimą, kuris vyko iki šiol ir mes e, tikrai galime atsargiai tikėtis, kad e, galime tikėtis sutarimo pirmojų svarstymų kovo mėnesį. Ir jeigu tikrai suvienysime jėgas, tai galime pasiekti sutarimo tarp tarybos ir parlamento. Taigi turime užtikrinti atitinkamą investicijų kiekį privačiame sektoriuje. Svarbu užtikrinti atitinkamą infrastruktūrą. Taip pat turime kalbėti apie išmetamų teršalų mažinimą jūrų transporto sektoriuje. Tikiuosi, kad šis pasiūlymas nebus susilpnintas, nebus susilpninti tikslai ir ambicijos. Taigi mes esame apskritai nusiteikę optimistiškai ir turime užtikrinti, kad bus pasiekta realių rezultatų. Na ir dar vienas aktualus klausimas - turizmas. Tai, aišku, jau ne jūsų kompetencijos klausimas, bet galbūt perdosite kompetentingam ministrui. Mes svarstėme ir turizmo klausimus ir kovo mėnesį komisija pradės vizų sistemos peržiūrėjimą ir aš tikiuosi, kad savo pirmininkavimo pabaigoje jūs galėsite pradėti diskusijas dėl vizų sistemos Um, kodekso ir mes galėsime savo pirmininkavimo metu šį klausimą pratesti. Um, atsiprašau, net ir nesekiau, kiek laiko kalbėjote, o dabar ponas Marinesku, dvi minutės. Ačiū pirmininkė, ministrė, aš esu bendro Europos dangaus pranešėjas, aš išklausiau savo kolegų, socialai, liberalai ir EPP prašo tų pačių dalykų e, - progreso bendro Europos dangaus klausimais. Ir mes netrukus balsuosime komitete, taigi turėsite Europos parlamento poziciją, o aš norėčiau jūsų paprašyti pradėti diskusijas. Pradėkite diskusijas, neklausykite tų patarėjų, kurie jums galbūt sako, kad e, pažanga neįmanoma, Mes manome, kad galima pasiekti sutarimą su taryba. Jūs turėsite komiteto tekstą, taigi manau, kad galima kai ką realiai nuveikti. Toks mano prašymas. Pradėkime diskusijas. Ačiū ministrui, netrukus paprašysiu jūsų atsakyti į klausimus ir aš kaip pirmininkas norėčiau iškelti geležinkelių transporto paketo klausimą. Aš džiaugiuosi, kad jūs esate pasirengęs toliau dirbti su šio paketo teisės aktais ir su techniniais klausimais, ypač mes vasario mėnesį balsuosime dėl viso paketą, bet mes esame pasirengę atskirai nagrinėti ir techninę dalį. Uh, tam, kad galėtume užbaigti svarstymą iki šio, šios parlamento kadencijos pabaigos. Taigi mes iš tikrųjų kažkurį laiką gavome tokius neigiamus signalus iš tarybos, kad ji nėra pasirengusi nagrinėti šios klausimus ir dabar džiaugiuosi išgirdęs, kad jūs esate pasirengę dirbti. Na ir vienas mūsų kolega yra pranešėjęs dėl 261 reglamento ir keleivių teisių. Ir norėčiau pabrėžti, kad kalbame apie keleivių teisės, ne oro bendrovių teisės. Ir galbūt kai kuriems savo tarybos nariams priminkite, kad kalbame apie keleivių teisės, o ne oro bendrovių teisės. Taigi, ministrė, žodis jums. Thank you, Mr. Simpson. Dėkuoju, ponas Simpson. Ponas ir ponai, gerbiami parlamento nariai. Aš dėkuoju Jums, nes jūs aktyviai dalyvavote diskusijoje ir paminėjote labai svarbių klausimų. Jie ja, patenka į mano kompetencijos sritį. Pradėsiu nuo geležinkelių pasiūlymo paketo, tai minėjote ko ne kiekvienas iš jūsų. Noriu jūs patikinti, kad aš pasišventęs siekti, jog darbai su šiuo pasiūlymų paketu būtų užbaigti. Neseniai susitikau su komisijos vicepirmininku, atsakingu komisaru Kalas. Jis taip pat ryštingai nusiteikęs nori pasiekti proveržio. Darbai su šiuo pasiūlymu paketu gerokai vėluoja. Na, ne mes kalti dėl to vėlavimo, tačiau tardamiesi su komisija ir taryba ir pirmininkė norėčiau, kad ir jūs prisijungtumėt, mes, mm, kad prisijungtumėt pasitelkdami politinių frakcijų vadovus, pranešėjus mes nusprendėme dėti bendras pastangas, nustatyti laiko grafiką ir išspręsti visus neišspręstus klausimus per artimiausią laikotarpį. Aš kaip e, ministrų tarybos pirmininkas pirmininkaudamas tam skirsiu dėmesio kiekvieną dieną. Taryboje didžioji dauguma valstybių, kaip čia buvo teigiama, yra arba abejingos, arba nusiteikusios priešiškai to pasiūlymų paketo atžvilgių. Taigi, štai dar viena aplinkybė valstybės nenusteikusios sparčiai e, išnagrinėti tą pasiūlymą paketą. Ir man toksai signalas siunčiamas, kad neskubėkite, nestumkite šių pasiūlymų. Tačiau situacija yra tokia. Dviejose srityse darbai užbaigti. E, liko darbai tik tais Europos geležinkelių erdvę ir aš šiandien jums žadu, kad dirbdami kartu su <clears throat> komisija ir taryba mes padėsime visas pastangas, kad užbaigtume darbą. Štai tokia labai aiški mano žinia šiandien. Tai mano nuoširdus politinis pareiškimas. Dėsime visas pastangas ir Beje, nuolat informuosiu jūsų komitetą, kaip mums sekasi. Mūsų pirmininkavimas šiek tiek specifinis, nes kovo mėnesį parlamentas suspenduos tam tikram laikui savo darbą. Kita iniciatyva, kuri lygiai taip pat svarbi, tai pereimas prie geležinkelių transporto. Europos geležinkelių pramonė, universitetai, institutai, mokslinių tyrimų įstaigos, valstybės narės, visi šitie veikėjai turi susijungti bendroms pastangoms. Ir per keliarius artimiausius metus parengti, pasiekti aukšto lygio technologinių naujovių, e, nes tai būtų naudinga Europos ekonomikai. Bandykime baigti šios pasiūlymus nagrinėti ir parengti iki kovo 14 dienos vadovų tarybos ir tie pasiūlymai turėtų virsti reglamentu. Trumpai atsakysiu į kitus klausimus. Alternatyvus kuras. Čia sekasi puikiai. Paskutinėme trialoge su parlamentu mums sekėsi gerai. Kitas trialogas vyks kovo penktą dieną. Keleivių teisės oro transporto srityje. Ponas Simpson teisingai pastebėjo, kad šio klausimo negalima užmiršti. Reikia politinių pastangų gernant keleivių teisės. Tai opus sudėtingas klausimas. Lietuvai pirmininkaujant nepavyko šio darbo užbaigti, Todėl mūsų tikslas vėliausiai birželio penktą dieną vadovų taryboje padėti tašką, e, sprendžiant tą klausimą. Dėl ekologinių klausimų planuojame baigti darbą kovo mėnesį, bet tai susiję nuo to, ar kita mūsų ministerija susidoros su darbais Mhm. kitoje taryboje. E, jų atliekamas darbas susijęs su prietai, su specifikacijomis, tikimės sėkmės. Kita tema. E, tai paskirstimas e, skrydžių laiko paskirstimas. Mums prioritetas yra triukšmo mažinimas, tačiau dėryboms su parlamentu laiko trūksta. Dėrybos tęsis taryboje. Dar šiek tiek apie keleivių teisės. Graikija pradėjo dėrybas su parlamentu dėl pono Simpson minėtų priežasčių. Norime pabrėžti, kad mes remiame keleivių teisių garantijas. Kaip pavyks susitarti taryboje? Beje, Lietuvai pirmininkaujant dėl daugelio dalykų nesusitarta liko nemažai sudėtingų klausimų, kuriuos reikia išspręsti. Turint omenyje, kad mūsų pirmininkavimas bus trumpesnis, tai lieka tikėtis, kad klausimas bus išspręstas iki paskutinės vadovų tarybos. Bendras Europos dangus Šis pasiūlymas susilaukė ir pritarimo, bet ir kritikos. Čia ir tam tikri ego klausimai taryboje. Priklausomai nuo laiko ir nuo mūsų prioritetų mes bandysime pasigilinti į tą dosiją. Dėl jungčių mes bendratarbiausime su komisija ir koordinatoriais. Europos tinklai. Bendradarbiausime su komisija ir koordinatoriais. Mums svarbu, kad darbas šioje srityje įsibėgėtų. Visų transporto rūšių infrastruktūros plėtojimas yra gyvybiškai svarbu Europai. Tai ir geležinkeliai, ir uostai, ir oro uostai. Keli svarbus faktoriai. Pritariu ponui Kamutsakis, ir tai bus tarsi priminimas tiems iš jūsų, kas galbūt nežinote. Mes iš naujo atnaujinome darbą Graikijoje su greitkeliais. Tai privataus sektoriaus, viešojo sektoriaus ir bankų bendras projektas. Finansavimas daugiausia gaunamas iš Europos fondų Europos komisija ir įvairios jos agentūros skyrė nemažai paramos ir atnaujiname šį projektą. Jo vertė nuo 7,5 iki 8 milijardų eurų. Verta paminėti sukauptą patirtį. Tai daugiausia susiję su bankų sektoriumi. Bankų sektorius labai nerangus, nelankstus. Net Europos investicijų bankas kurio vaidmuo yra investuoti į tokius projektus. Jis turėtų padėti plėtoti tokius projektus, nes be privačių, be privataus ir viešojo sektoriaus bendrų projektų vėl užkurti ekon, Europos ekonomiką bus labai sunku, ypač tokiuose valstybėse kaip Graikija ir kitos, kurios e, nukentėjo labiausiai nuo krizės. Štai todėl noriu apeliuoti į jūs e, ir surenkti gerai struktūruotas diskusijas, kaip tą pono Kumucakus minėtą tinklą galima būtų įtraukti į nuoseklę programą, kuri gautų finansavimą ir iš komisijos ir iš bankų sektoriaus, tai yra iš privačiojo sektoriaus. Tai tiesiog privaloma sąlyga, jei norime matyti Europos ekonomikos augimą. Darbas su alternatyvaus kūro rūšimis stengsime baigti iki kovo 5 dienos. kitos temos susijusios su matmenimis ir transporto priemonių mase. Žinau, kad kai kurios valstybės pageidautų rasti tam tikrą pusiausvyrą Tai yra, kad nebūtų užkrauta papildoma našta toms valstybėms, kurios ir tai patiria neproporcingą naštą. Mes stengsimės ka, viską padaryti, kad patobulintume sausumos kelių transporto priemonės, kad jos taptų ekologiškesnės, mažiau priklausomos nuo kūro, Be to, stengsime tame sektorėje sukurti darbo vietų dėl vidaus vandenų transporto. Labai svarbus klausimas. Stengsime, kad parlamentas galėtų priimti reglamentą birželio mėnesį. Štai tokie mano atsakymai į jūsų klausimus. Stengsiuosi suartinti skirtingas valstybių narių pozicijas taryboje, taip pat skirtingas valstybių pozicijas parlamente. Sieksiu, kad visi pasiūlymai pasiektų finalinę formą, kad jie būtų ambicingi, atspindėtų ambicingus Europos ir piliečių siekius. Turime siekti politinio rezultato. Ir tokio rezultato, kuris būtų naudingiausias piliečiams. Ačiū ministrė už jūsų pranešimą ir už pastangas atsakyti į narių klausimus. Dirbsiu su jumis taip pat kaip ir su su jūsų anksčiau čia sėdėjusiu kolega. Parlamentas baigs savo darbą maždaug balandžio mėnesį, tačiau aš eisiu pirmininko pareigas iki birželio. Bandysime padėti Graikijai, pirmininkančiai Graikijai tais klausimais, kurie mums labiausiai rūpi. Jie, jie jums šiandien buvo išdėstyti. Dėkoju ir Bus malonu su jumis dirbti artimiausiu metu. Okay, guys, can we go on? Kolegos, tęskime darbą. Ir pereikime prie paskutinio mūsų šios dienos darbo tvarkės klausimo. Tai yra matmenis ir leistina masė 235 65 pakeitimai buvo pateikti. Daug iš jų su, susiję su e, judėjimu per sieną. Tačiau turbūt galėčiau pasakyti, kad didžioji dauguma pakeitimų yra susijusi su šiais klausimais. Pone Laikfridai. Kolegos, norėčiau paprašyti dabar einančių išeiti ir kalbėtis už šios salės ribų. Pone Laikfridai, žodis jums. Dėkoju, pirmininkė. Kolegos, šis pranešimas yra tokiame etape, kai, kai kas jau padaryta, tačiau dar ne viskas. Yra pasiekta preliminari pozicija. Daug maž žinome, ko nori kolegos, žinome, kuria kryptimi linkstama. Tačiau Dabar reikia už, išsiaiškinti didžiosios daugumos požiūrį, kad galėtume pasiekti susitarimą. Ir atsižvelgdamas į šią situaciją, pabandžiau susitelkti ties tam tikromis problemomis. Atrodo, kad yra pagrindinės keturios sritys. kurioms buvo pateikti pakeitimai. Trys iš jų nėra tokie, tokios jau kontraversiškos, pavyzdžiui, aerodinaminės priemonės. Kai kurie kolegos sako, nori nurodyti, kokio ilgumo turėtų būti tos priemonės ir taip toliau. Jau pradėjome diskutuoti su šešėliniais pranešėjais ir manau, kad einame teisingų kelių, ieškodami sprendimų kurie, kurie būtų primtini daugumai. Pavyzdžiui, kyla klausimas, kokio ilgio prailginimai, sunkvežimių prailginimai turėtų būti, kad jie būtų geresnių aerodinaminių savybių priekyje. Reikia rasti aukso vidurį. Ir paskui mm, kokio ilgio turėtų būti apsauginės dangos e, sunkvežimio gale. Svarbiausia, kad nesikirstų šios nuostatos su tarptautinė teisė ir egzistuojančiais teisės aktais, kadangi yra tarptautinė automobilių pramonė ir asociacija, norime užtikrinti, kad visi šie visos šios institucijos taip pat galėtų pritarti tokioms nuostatoms. Toliau. Alternatyv tos e, propulsijos klausimas, e, svorio klausimas buvo išnagrinėtas, jau e, dėl to pasiektas susitarimas. Toliau saugumas, apie tai dar nediskutavome, tačiau manau, kad kalbant apskritai, galima pasie, bus pasiekti plačiosios daugumos palaikymo didinant e, sunkvežimių saugumą tiek jiems keliaujant ilgais atstumais, tiek miestuose, nes čia įvyksta didžioji dauguma e, eismo įvykių. Todėl manau, kad čia taip pat einama teisingų kelių. Svorio, sensorių, jutiklių klausimas taip pat yra labai aktualus. Taigi šie keturi aspektai bus e, gana paprastai e, sudėrėti. Čia nuomonės per daug neišsiskiria. Tačiau yra penktasis skyrius, kuris daugam kelia įvairių emocijų. Buvo taip ir praeitie, ir dabartyje. Žiniasklaida taip pat tuo nuolat domisi. O komisija pateikė pasiūlymą, kuris yra gana radikalus ir neeina tinkama linkme, kiek aš manau. Ir aš e, reagavau taip pat radikaliai kaip ir jie, tik kita kryptimi. Mūsų siūlymai kaip tik yra priešingi komisijos siūlymams. Išprovokavome įvairiausias reakcijas. Kai kurie kolegos mano, kad sienų atvėrimas sunkias svoriams sunkvežimiams yra gera idėja ir reikia greitai tai įgyvendinti, tačiau kiti mano, kad tai turi būti aptariama. Bet kaip, kokiu formatu, nieko negalima priversti apie tai diskutuoti, nes yra nacionalinės ir Europos taisyklės. Tai yra antrasis argumentų, antroji argumentų kategorija Taip pat yra koridorių sprendimai, kuriems taikomos tam tikros priemonės. Ir taip pat sakoma, kad sienų negalima atverti sunkesvoriams e, autovežiams. Taigi reikia pabandyti surasti kompromisą. Tačiau nuo pat pradžių noriu pažinėti, kad jeigu būtų surastas sprendimas, kuriam pritartų pagrindinės interesų grupės, tuo met būtų aišku, kad dabar taikoma praktika Šiaurės Europoje negalėtų būti veikiamos ES teisės aktų iš Junknės karalystės Airijos. Kolegams galiu pasakyti, kad kalbant apie apribojimus, kurie yra svarbus tose šalise, įskaitant ir matmenis bei svorio apribojimus, jie galios ir toliau. Tačiau jeigu kompromiso pasiekti nepavyks, tuomet situacija taps daug sudėtingesnė, nes visi turės laikytis tų pačių taisyklių. Tačiau esu tikras, kad sprendimą surasime. Preliminarios diskusijos buvo gana sėkmingos. Nenoriu dabar sakyti, kuria kryptimi einama, tam dar per anksti. Tačiau tikiuosi, kad komisija irgi bus lanksti ir pasižiūrėsime, ką pavyks pasiekti. Tačiau man taip pat įdomu išgirsti ir jūsų nuomonę. Tikiuosi, kad diskusija bus vaisinga. Dėkoju ponui Laitfridui. Turiu kalbėtojų sąrašą, kuris yra ilgas, todėl prašyčiau kalbėti kaip galima glaučiau ir atminti kad kad nereiktų kartotis, jeigu jau kiti tą patį pasakė. Savama, Lichtenberger, Vandalen, šešėliniai pranešėjai, o paskui ponas Kok, ponė Meissner, Fjun, Fjellneris, Foster ir ponas Higgins. ponė Tikau ir ponas Frigau. Aš dabar užbaigsiu sąrašą. Šiame komitete įsivyravo negeras paprotys vis kažką rodyti. Pone Savam, dabar žodis jums. Present, Mr. Chairman. Thank you. Um, Pirmininkė, ačiū. Pirmiausia, norėčiau pateikti tokią bendro pobūdžio mintį ar tikslą, kalbant apie šį teisės aktą. Man atrodo, kad reikėtų siekti, jog šis teisės aktas būtų aiškus ir nuoseklus. Visi iš mūsų to tikisi, tiek gamintojai, tiek krovinių vežėjai, tiek vairuotojai, tiek ir mūsų žmonės, valstybių narių piliečiai, kadangi nuo to priklausys mūsų ekonomika ir jų darbas, darbo vietos. Taigi mums reikia laikytis nuoseklumo ir aiškumo. Ir pereinant prie tikslų, esminių tikslų, tai pirmiausia būtų aplinkos ir ekonominių požiūrių tvarus e, autovežiai. Kaip peržiūrėjau pakeitimus, e, ten kalbame apie 600 ar 400 mm čia ar ten ir kaip apskaičiuoti ir taip toliau, bet, bet negaiškime laiko, kalbėdami apie tas smulkmenas. Sunkvežimiai turi būti taip pat e, saugesni. Jau dabar matome, kad pasiekti yra kompromisai šio klausimu. O tarptautinis klausimas taip pat man kelia tam tikrų neiškumų. Norėčiau beje dar sėki pakartoti ponui Lightfridui už tai, kad jisai išsamei padirbėjo rengdamas šį dokumentą. Tačiau man kyla šioks toks neiškumas Jūs minėjote, kad yra keturios kategorijos, kalbant apie gabenimus per sieną. Ir trys iš jų, bent jau man, atrodo, yra tokios pačios. Šioks toks skirtumas iš Suomijos, iš Švediją, ar važiuojama, ar taip toliau. Kitose šalise yra išbandymo laikotarpiai, tai yra Belgija, Niderlandai, Danija. Uh, bet taip pat yra Benjono koridorius, tai yra trečioji kategorija, bet jos yra iš esmės tokios pačios, taigi aš norėčiau, kad būtų pasiektas kompromisas, kuris pripažintų, kad mes negalime uždaryti sienų. Tai yra svarbiausias dalykas. Tai tiek norėjau pasakyti. Ačiū, dėkoju, ponė Penien. Apie koridorius turbūt. Taip, aš prisipažįstu, kad tai buvo mano mintis. Ačiū, Brianai, dėkoju ir Jorgui už tai, kad jūs e, tikrai gerai padirbėjote Kaip ponas Savarma ką tik pasakė, aš irgi tikiuosi, kad pavyks rasti kompromisą dėl daugumos klausimų. Tačiau yra tam tikros sritis, kur, manau, reikia nustatyti tam tikrus parametrus. Pavyzdžiui, turbūt reikėtų pagalvoti apie tai, kaip numatyti galimybę tas tran, krovinės transporto priemonės padaryti saugesnėmis ir žalesnėmis. Aš čia nepradėsiu minėti įvairių priemonių, kurios galėtų transporto priemonės padaryti sunkesnėmis ir, ir, ir taip toliau, ne, ilgesnėmis. Nes jeigu mes paliksime daugiau vietos sofutei, so tuomet e, šis prailginimas neprisidės prie efektyvesnio energijos sunaudojimo. O kai dėl e, transporto per sieną, valstybės narės turi e, galėti apsispręsti, ar jos nori tokių transporto priemonių ar ne. O jeigu taip, tai tada reikia europinės taisyklės priimti nu, dėl, apie, apie tai, kaip, kokie yra saugumo ir aplinkosauginiai reikalavimai ir kokie būtų koridoriai numatyti keliaujant tuo maršrutu. O kai dėl alternatyvių kūro rušių, norėčiau, kad mažai CO2 išmetančios technologijos būtų pradėtos taikyti, kadangi juk turime teisės aktų, kurie kalba apie inovacijų stimuliavimą ir naujų technologijų dėgymą turėtume remtis jomis. Toliau dėl ilgio prailginimo, dėl nuimamųjų kėbulų ir taip toliau. Čia dar nesulaukėme jokių esminių pasiūlymų, bet uh, reikia pasikonsultuoti ir atlikti tam tikrus tyrimus. Ir čia vėlgi iškėja jau tam tikri kompromisai. Negaliu pritarti pakeitimams, kuriuose siūloma įdėkti auto, tose transporto priemonėse privalomas svėrimo sistemas, nes kai kurios valstybės narės jau yra daug investavusios į uh, šias antrinės sistemas ir nemanau, kad turėtume tokiu būdu spręsti perkrovų. norima įdėkti tokias sistemas transporto priemonėse, nes tai bus, būtų lengviau transpo, transporto pramonė ir vairuotojams. Toliau, dėl to, kokios patikros turi būti atliekamos. Norėčiau sužinoti iš komisijos, kaip jie sugalvojo tą savo pasiūlymą dėl vieno sverimo, kas 2000 km nuvažiuotų, mano nuomonė, reikėtų kas trečią dieną tada tikrinti, o tai, man atrodo, jau yra tikrai pernelyg dažnai. Taigi, ačiū ir tikiuosi su jumis toliau bendradarbiauti, nes aš aišku nesiūlau, kad visai nereikėtų tikrinti svorio. Ačiū toliau, ponė Lichtenberger. Ačiū. Tam tikrose valstybėse narėse yra tam tikras patikrų deficitas. E, nuvažiuojama tūkstančių, tūkstančiai kilometrų ir paskui jie visai nepatikrinami. Vieną kartą į metus tikrinami tie uh, vežėjai. Taigi, apsiraminkime dėl tų kontrolių, dėl tų patikrinimų. aiškiai sakoma, kad nėra pakankamai patikrinimų, kad bent jau minimalių standartų būtų laikomasi. Bet dabar grįžtant prie kompromisų. Mm, čia atsakinėjau kolegai į klausimą. kalbėsiu vokiškai. Dėl atskirų pakeitimų turiu tam tikrų abejonių, ypač kai dėl alternatyvių kūro rūšių. Įvairių kategorijų sąrašas – elektra, vandenilis ir taip toliau – priklausys nuo galimybių, gamybos galimybių, nes jeigu gamyba yra paremta anglimi, tuomet negalima laikyti, kad tai yra aplinkai draugiškas šaltinis – brandolinė energija taip pat yra problema. Tačiau mums taip pat labai rūpi ir CO2 išmetimai. Mes turime parengti, numatyti nuostatą, kad kad visa tai priklausys nuo energijos tiekėjo, nes kitaip paskui taip pat uh, reikia numatyti mm, vairuotojų darbo sąlygų apsaugą, paskui įvairios apsauginės priemonės, gal, transporto priemonės gale. Ir kombinuotas transporto priemonės taip pat. Visos šios problemos yra techninio pobūdžio. Uh, Tačiau esu tikra, kad šešėlinių pranešėjų susitikime galėsime detaliau apie tai pakalbėti. Toliau. Transportas per sieną. Norėčiau pabrėžti, kad jeigu laikysimės geografinės apibriešties, tai paaiškės, kad vienose šalise tai galima daryti, o kitose ne tai bus e, tikrai kritinė problema, kadangi teisiškai tai būtų sunku įgyvendinti. Tai reikštų, kad reikia priimti e, atskirus teisės aktus atskirose valstybėse narėse, o tai būtų problema. Tačiau, aišku, kitaip, visai kitaip būtų, jeigu atskiros šalis galėtų apsispręsti pačios jeigu kažkas leidžiama šiaurėje, bet ne pietuose arba Alpėse, bet ne kitur, tai kils sunkumų, nes mes juk norime laikytis nuseklumo. Todėl reikia atidžiai panagrinėti šios aspektus, nes kitaip ilgalaikėje perspektyvoje e, kils problemų. Taip pat, kaip dėl to, kai atidarysime šliuzų vartus – dėl tokios problemų šalise, kurios nuspręs neįsileisti super didelių krovinių transporto priemonių į savo teritoriją. Dėl to joms kils problemų, nes teks investuoti milijonus į koridorius ir transporto jungtis. Girdėjome apie tai, kad iškraipoma rinka naudą patiria didžiosios įmonės, kainos yra iškraipomos, paskui šalis, šalims tenka skolintis, o vyriausybės nebežino, ką daryti. Taigi reikėtų visais šiais aspektais būti atsargiems, nes e, nereikia atverti tų vartų klostyti situacijai kaip spontaniškai, o paskui bandyti spręsti dėl to kilusias problemas. Kai kurios šalis nenori plėtoti savo kelių tinklo ir įsileisti didelių krovininių transporto priemonių. Iš tikrųjų kils panašus spaudimas. Reikia viską daryti laipsniškai tačiau gali kilti problemų, kurios lems, kad skirtingos šalis dėl geografinės padėties ar kitų priežasčių patir sunkumų, kils neligybė tarp šalių. Kągi daryti, jeigu joms reikės taip pat laikytis bendrų standartų. Turbūt žinote, kad aš labai skeptiškai nusiteikusi, kadangi manau, jog reikėtų pagalvoti apie geležinkelių tinklo plėtrą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 Kokios kombinacijos siekiame? Saugoti aps, aplinką, sau, vystyti transportą. Ir štai dabar kalbame apie kelių transporto vystimą. Tai yra tikrai puiku. Iš tikrųjų, jau įvyko, galima sakyti, eksperimentas aplinkosauginis transporto srityje ir Iš šios perspektyvos vertinant, komisijos pasiūlymas, aš manau, yra tinkamai suderintas ir nieko jame radikalaus. Jeigu pranešėjas mano, kad vis dar yra spręstinų klausimų, tai galime diskutuoti. Išklausiau, ką sakė ponė Lichtenberger ir jos pateiktus, žiūrime, jos pateiktus pakeitimus. Galbūt juos e, patvirtinus būtų galima visą lovą sutalpinti sunkvežimėje, nepadidinant sunkvežimio matmenų. Nežinau, kaip tai įmanoma. Man atrodo, kad mes užstrigome jau tarp detalių, kalbame apie milimetrus ir galiausiai pradedame savo prieštarauti ir pamirštam, kokie yra mūsų pagrindiniai tikslai. Nenukrypkime per toli nuo komisijos pasiūlymo. Aš manyčiau, kad galbūt į kai kurias detalės būtų galima gilintis, bet ne į viską. Uh, Ačiū. Aš manau, kad jeigu ECR sustartų su žaliaisiais, tai būtų tikrai stebuklas šiame transporto komitete. Ponas Koch. Ačiū, pirmininkė. Aš iš esmės esu nusivylęs. Manau, kad mes turime prieš save pasiūlymą, kuris yra populistinis ir nepraktiškas. Manau, kad e, iš tikrųjų kyla rimta grėsmė kelių transportui ir e, infrastruktūrai. Kai dėl amortizatorių stabdymo mechanizmų ir taip toliau daug problemų neišsprendžiama šioje srityje ir reikia papildomo reglamentavimo. iš tikrųjų aplinkosaugos požiūrių prasminga. Ar aplinkai saugesni yra dideli sunkvežimiai? Pone Maisner, ačiū pirmininkė, aš norėčiau padėkoti pranešėjui. Jis e, pristatė savo pranešimą labai ramiai, nors žinome, kad ši tema kelia daug aistrų ir yra daug elementų šiame pasiūlyme, dėl kurių mes turime pasiekti kompromisą. Mes galiausiai norime padidinti saugą ir yra tokių elementų, dėl kurių susitarti ir pasiekti kompromisą bus sunku. Taigi aš manau, kad e, mums reikia ieškoti veiksmingesnių sprendimų kai kurioms transporto rušims. Būtų gerai skatinti intermodalų transportą, bet pagrindinis tikslas didinti veiksmingumą ir tai yra įmanoma. Įmanoma primant sprendimą dėl didesnių sunkvežimių nebūtinai sunkesnių, bet tiesiog didesnių matmenų sunkvežimių. Na ir kalbėdami apie vid vidaus rinką, apie bendrą rinką, turime prisiminti pagrindinį principą laisvą judėjimą per sienas. Mes kalbėjome apie tinklus, infrastruktūros tinklus, geležinkelio tinklus, juos jau turime. Valstybės narės galvoja tik tai, ar jos turi tam reikalingą infrastruktūrą ir ar norėtų įsileisti didelius sunkvežimius. Aš manau, kad šiaurėje, bent jau šiaurinėje Vokietijoje ir Niderlanduose veikia labai sėkminga vidaus vandenų sistema. Daugelio kitų valstybių narių tokios sistemos, aišku, nėra. Ir klausimas būtų, ar kitos valstybės narės turėtų tokią sistemą sukurti, kad galėtų įsileisti laivus iš kitų valstybių narių. Valstybės narės pačios turi dėl to spręsti ir ieškoti geriausių sprendimų. Mes teikiame pakeitimų bendravome su logistikos specialistais. Jeigu būtų dvišaliai susitarimai tarp valstybių narių ar regionų, kurie leistų judėjimą per sienas, tai tuomet nieko daryti ir nereikia, nereikia nieko pertvarkyti. Tie didesni sunkvežimiai gali būti mm, perskirstyti konkrečiose teritorijose galima priimti atitinkamus techninius sprendimus dėl amortizavimo sistemų, taip pat dėl vairuotojų mokymų ir taip toliau. Mes galime priimti tokius sprendimus ir taikyti tokias priemonės, kurios užtikrintų saugą. Ir mes negalime, aišku, tokiems sprendimams priešintis. Ačiū ponas Fieliner. Ačiū. Čia mano pirmasis posėdis transporto komitete. Pirmasis per dešimt metų. Aš pats teikiau pakeitimų. Ar jūsų vizą patikrino jums atvykstant, klausė pirmininkas. Ne, ši siena vis dar atvira. Siena į šią salę. Norėjau įsiklausyti į argumentus ypač į tai, ką pasakė ponas Leichfried, pranešėjas. Išklausiau ir man tai, mane tai suneramino. Ir būtent tai, kas buvo pasakyta apie judėjimą per sienas. Na, galėtume, aišku, sakyti viskas. Aišku, su šito kalbėtoju jis švedas, tai jo pozicija visai aiški, bet kadangi aš esu ir aplinkos komiteto narys, tai norėčiau pasisakyti ir šiuo klausimu. Ir aplinkos komitete daugelis kolegų iš tikrųjų priima nelogiškų sprendimų susijusių su transportu. Bet kai transporto komitete priimamas aplinką tausojantis sprendimas, aplinkosaugoje ne visada norima tuos sprendimus svarstyti. Žaliai visada prieš viską, kas mūsų nestebina. Na, Paskutinė pastaba. Vieną pastabą man beliko, norėčiau paraginti kolegas, pasistengime prisiminti bent vieną principą. Aš sutinku, kad nieko nereikėtų priversti e, įsileisti sunkesnius ir ilgesnius sunkvežimius ir mes šito principą turime prisiminti, bet nepribokime uh, nevaržykime tų, kas bando ieškoti sprendimų ir kas e, norėtų ar galėtų įsileisti tokius sunkvežimius. Taigi neverskime nieko, bet ir nedrauskime tokių sunkvežimių įsileisti. Tai būtų tinkamas sprendimas ekonomikai, aplinkai ir transporto sektoriui. Ačiū. Pone Vartman Kol. Cool. Ačiū. Na, kolegos e, sakė, kad e, nereikėtų keisti praktikos nusistovėjusios kai kuriuose e, šalise - Vokietijoje ar Airijoje, ar Austrijoje, ar Prancūzijoje, ar kitur. Bet mes iš tikrųjų turime pripažinti, kad tos gerosios praktikos yra Ir mes e, turime prisiminti, kad ne visur yra geležinkelio tinklai, ne visur yra vidaus vandenų sistema. Mes e, Niderlanduose turime gerosios e, praktikos ir ekspertinių žinių. Ir žinome, kas mums tinka. Taigi mes turime iš tikrųjų paisyti subsidiarumo principo ir mes savo pakeitimais e, siekiame galbūt apraminti kai kuriuos kolegas, e, kurie baiminasi, kad e, jeigu bus įsileisti ilgesni sunkvežimiai, tai gali kelti grėsmę dviratininkams. Ponas Benien, jūs man patinkate, bet man nepatinka Benjono koridorių savoka ar jūsų koridorių pasiūlymas, nes jūs iš tikrųjų ignoruojate subsidiarumą. Taigi aš tikrai norėčiau, kad jūs pakeistumėte savo poziciją ir tada galėtume ieškoti kompromiso su ponu Leichfried. Pone Foster. Ačiū pirmininkė, pakartosiu kai kurias pastabas, kurios jau buvo išsakytos. Manau, kad būtų įmanoma rasti sprendimą. Manau, kad e, Junktinė karalystė gali pritarti tiems pakeitimams, kuriuos e, dabar svarstome. Pirmiausia, reikia aiškumo. Kalbant apie dizainą, ir kaip kai kas sakė apie lovų ir sofų patalpinimą sunkvežimėse, bet kuriuo atveju turime prisiminti tipo patvirtinimą. Ir aišku, svarbu, ką sako gamintojai. Mums atrodo, kad kalbant apie dizainą, svarbiausia užtikrinti vairuotojui matomumą. Ir aš gavau informacijos iš patikimų sunkvežimių gamintojų, kurie sako, kad jie nuolat siekia būtent šį elementą patobulinti, nes tai yra susiję tiesiogiai su kelio, su eismo sauga. Taigi viskas, kas susijęs su dizainu, yra tipo patvirtinimo klausimas, taigi gilintis į tai daugiau nebeverta. Aš teikiau pakeitimus kartu su panu Higginsu ir dar vienu kolega Ir tie pakeitimai susiję ir su uh, transporto priemonių aukščiu, apie ką kalbėjo ir ponas Leisfried. Ir mes dabartinės praktikos visiškai nesame pasirengę keisti. Mums svarbu, e, kad, būtų, kad išliktų dabartinė uh, tvarka. Be abejo, yra daromas spaudimas, ypač Junktinėje karalystėje, gal kitur, kitur kurie yra suinteresuotų šalių, kurios galbūt nesigilina ar nesupranta tų pakeitimų. Mes, mes nesistengėme nurodyti, kaip turėtų elgtis kitos valstybės narės, tik tai diskutuojame bendrai, e, ką daryti su ilgais sunkvežimiais. Tai e, ypač aktualu Skandinavijoje, kur nėra e, didelių geležinkelių tinklų ir kur yra aktualus ilgų sunkvežimių klausimas. Taigi reikia rasti valstybėms narėms tinkamus sprendimus. Tai, kas tinka jungtinėje karalystėje, gali netikti kitoms valstybėms narėms. E, mūsų keliams ilgesni sunkvežimiai ir sunkesni galbūt netiks, bet jie tiks kitoms valstybėms narėms. Na, e, tipo patvirtinimas susijęs su kelių eismo sauga ir dar Klausimas dėl to, ar įsileisti sunkvežimius, kuriuose naudojami prietaisai patvirtinti kitose valstybėse narėse. Tai svarstytinas klausimas taip pat ir dėl sankcijų ir vykdymo užtikrinimo mechanizmo. Aš manome, kad šios ryties nuostatos pernelyg griežtos ir per, per griežtos valstybėms narėms ir sunkiai gyvendinamos sunkiai patikrinamas reguliuotojams. Norėtume padėkoti pranešėjui e, už kai kurias e, tinkamas e, pastabas, mums aktualūs svorio, transporto priemonių svorio klausimai. Dėl daugelio elementų mūsų nuomonė sutampa, kai kuriais klausimais reikėtų dvišalių šalių pokalbių ir reikėtų pagalvoti, kaip neprimesti valstybėms narėms kai kurių reikalavimų, kurie joms yra neįgyvendinami. Taigi mes norime, kad pasisakytų mm, visos valstybės narės, e, visi pramonės atstovai, ne tik didieji, bet ir mažesni. Ačiū ir ačiū pranešėjai. Tug. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Auch zunächst, äh, auch ich möchte mich zunächst. Ponas Ertug. Pirmiausia, dėkoju pranešėjų už atliktą darbą. Sunku buvo mm, atlikti šį itin specifinį profesionalų darbą. Man kai kurias vietas buvo sunku kokap priimti tie didieji sunkvežimiai. Jie yra naudingi e, didžiosioms pervežimo kompanijoms. Būtent jiems naudingas šitas teisės aktas. Paprastos, nedidelės transporto įmonės teigia, kad joms iš šito teisės akto naudos nebus. Todėl, kad kainų spaudimą, konkurencijai spaudimą dėl šio pasiūlymo mažosios įmonės jaus dar didesnį. <clears throat> Čia pritaikoma tam tikra palaipsnė taktika. Jos pasireiškimą jau esame matę Vokietijoje. Aš sakyčiau, kad ES turėtų ryštingai įsikišti ir užtikrinti, kad bandymai būtų atik, atlikti realiai, nes likščiol tais bandymais valstybės piknaužiavimo reikia įvertinti geografinius apribojimus ir laiko apribojimus. Tai tik tai bandymas, tai tikrai neteisinis pagrindas pradėti naudoti didžiuosius giga sunkvežimius. Štai matome atvejį, kaip lobistai gina savo interesus. bandome kalbėti apie ekologiją, apie teigiamus aspektus, bet iš patirties galiu pasakyti, kad tokios priemonės sumažins transporto srautus geležinkelyje ir padidės transporto keliuose. Pasiekmes Lichtenbergai ir mums išdėstė, lobistai pasirūpins savo finansiniais interesais, bet kas turės apmokėti tą sąskaitą. Kai kurie kolegos teigia, kad tai naudinga aplinkai. Bet pagalvokime, kas apmokės tas sąskaitas. Nes kelių srautas, kelių transporto srautas padidės, o už tai sumokės mokesčių mokėtojai. Aš manau, kad tokie bandymai turėtų būti riboti. Ponas Higgins. Pasiūlymas apgailėtinas, švelniai tariant. Tai yra žaliųjų lobizmas. Jie bando supriešinti geležinkelius su kelių transportu. Jie, žinoma, pasisako už geležinkelius, bet jie negyvena realiame pasaulyje. Airijoje, savo šalyje, mačiau, kaip žalieji pateikia juokingų pasiūlymų, kai jie buvo vyriausybė ir jų vyriausybė buvo nušluota. E, žalieji norėtų tachografus ir Ford Fiestose įtaisyti. Aš tikiuosi, kad taip nevyks, kad mes rasime protingų sprendimų ir kompromisų. Šešėlinis pranešėjas kalbėjo, teikė pasiūlymus, bet tai yra farsas. Airija yra parengusi tokią infrastruktūrą, kuri gali e, priimti 4,65 metrų ilgio transporto priemonės. Taip pat yra ir Junktinė karalystė. Tačiau kodėl šis komitetas turėtų nu, nurodinėti, kaip prekės turėtų būti gabenamas per mūsų valstybių sienas? Tai pažeidžia ketvirtąją laisvę. Aš kalbu apie judėjimo laisvę prekių, paslaugų, kapitalo, žmonių. Aš esu tikras, kad toks bandymas apriboti prekybą prieštarautų ir sutarčiai, sutartims. Tai praeities dalykas. Dėkoju poniams Wortman Kohl ir Meister dėl milžiniškų sunkvežimių. Pažvelkime į Baltijos valstybės, Švediją, Suomiją. Joms reikia tokių sunkvežimių dėl prekių gabenimo. Neturime leisti supriešinti geležinkelių ir kelių transportų. Geležinkeliai gali sugyventi ir egzistuoti kartu su kelių transportu ir gabenti prekes į rinką. Aš daug kartų diskutavau su kolegomis Saraveva ir kitais ir ypač pritariu ir dėkoju poniai Foster už paramą. Galų galę mes juk čia kalbame apie subsidiarumo principą. Sprendžiant tokį klausimą, subsidiarumas yra esminis dalykas. Pone Tikau. Ačiū pirmininkė. Ponas Higgins priminė mūsų diskusijas derantis dėl tachografų. Tai dėl svorio jutiklių Mes manėme, kad svorio jutiklio nereikia įtraukti į reglamentą. Į, į tachografų reglamentą, o geriau įtraukti į matmenų ir masės reglamentą. Pasiūlėme įtraukti išmaniuosius tachografus, kurie pamatuotų sunkvežimio masę. Manau, kad techniškai tai įmanoma, nors pasiūlymas iki galo dar neištobulintas. Tačiau techniškai įmanoma automatiškai užregistruoti masę. Tai padidintų saugumą keliuose. Būtent dėl to, kad padina saugumą, aš prašau kolegų pritarti šiam pasiūlymui. Ponas Kramer. Jei komisija pasiūlys naujų teisės aktų ir jie bus privalomi, tai tuomet reikės poveikiai vertinimo. Jo kol kas nėra. Tie bandymai, jie kol kas neįvertinti. Jie truks dviejus ar trijus metus, tačiau netliktas joks tinkamas tyrimas. Ir toks tyrimas turėtų būti atliktas prieš bet kokį teisės aktą. 35 procentai prekių prognozuojama bus perkelta iš geležinkelį, 15 bus gabenama kombinuotai. Mes pageidaujame daugiau krovinių gabenti ne keliais, o geležinkeliu, toks yra ES tikslas. Tai yra paskelbta ir baltoji knyga, ir žalioji knyga, nežalieji yra blogiečiai. Jūs prieštaraujate Europos Sąjungai, jūs e, bandote mm, apkarpyti jos e, ambicijas ir pakengti jos tikslams. Negalime teikti, kad ES jos valstybės gali veikti, ką nori, nes tada neliks sąjungos išlyga buvo taikoma Švedijai ir Suomijai dėl tų ilgųjų transporto priemonių. Toms valstybėms prisijungiant prie ES buvo joms pritaikyta išimtis. Bet kitoms valstybėms buvo taikomas drauguma, draudimas. Prieš ketverius metus komisaras Kalas pritarė, dabar jisai nusiplauna rankas. Tai neprimtina autotransporto priemonių gamintoja Daimler visiškai prieštarauja e, ir teigia, kad jeigu sunkvežimiai bus gaminami ilgesni, poveikis bus visiškai kitoks. Kita problema. Tušios priekabos Leverkusene turėjome uždaryti e, tiltą nes jisai pradėjo trupėti, jo nebegali važiuoti net įprastiniai e, sunkvežimiai. Berlyne ta pati situacija, nebegali važiuoti per tiltą autobusai, paprasti sunkvežimiai, nereikia nė giga sunkvežimių. Aišku, galima numoti ranką infrastruktūrą, leisti visur važinėtis mega sunkvežimiams ir sugriauti infrastruktūrą. 30 milijardų eurų investuota infrastruktūra. Prieš tris metus Vokietijoje e, sunkvežimių lobistai prieštaravo šitam pasiūlymui. Jie teigia, kad E, Vokietijos greitkeliuose trūksta 20 tūkstančių, 20 tūkstančių stovėjimo aikštelių sunkvežimiams. Mm, visiška netiesa, kad mes elgiamės ekologiškai ir atvirkščiai. Turime mąstyti tarp valstybiškai. Šiaurės Reino, Vestfalijos žemėje lankiausi ir mačiau kokia sudėtinga situacija, nes jie jaučia didelį spaudimą sutikti su didžiuliais sunkvežimiais. Dabar jau 80 tonų, net ne 60 tūks, e, tonų. Tai tokia taktika, kai judama į priekį žingsnis po žingsnio. Jei e, Belgija, Niderlandai žinotų kad Vokietija neleidžia tų didžiųjų sunkvežimių, jaustųsi ramesni. Jei norėsime plėtoti infrastruktūrą, teks pripažinti, kad pelną susižiūrė tik tai kelios kompanijos. galime pateikti aiškius argumentus, kodėl tam tikriems dalykams prieštaraujame, o kitiems pritarėme. Pavyzdžiui, Švedijoje visada pritarėme, e, visada prieštaravo e, žalieji atominiai energijai, bet pritarė atsinaujinantiems kūro šaltiniams. Pirmiausia, turime atlikti poveikio įvertinimą, o tik po to priimti teisės aktus. Noriu priminti apie kalbėjimo laiko apribojimus, sako pirmininkas. Dėl Junktinės karalystės ir Airijos e, klausimo. Šį klausimą galima išspręsti, nors dėl transporto priemonių aukščio tos valstybės keliarius metus elgėsi neteisėtai. Mes atrodo pradedame kalbėti tik tai apie komercinius dalykus, bet praleidžiame kelių saugumo aspektą. Dėl to aš prieštarauju ilgesniems sunkvežimiams. Neįmanoma leisti ilgesnių sunkvežimių, kurie būtų lengvesni arba tos pačios svorio kategorijos, kaip trumpesni sunkvežimiai. Juk logiška, kad ilgesnis sunkvežimis vers daugiau su kroviniais. Taigi, sąžininkai kalbėkime, kad kal, pasakykime, kad kalbame ne tik apie ilgesnius, bet ir sunkesnius sunkvežimius. Ponas Higgins, aš matau kokią ekonominę naudą tai duos mm, pervežimo kompanijoms, jei mes leisime ilgesnius sunkvežimius. Dėl to jie ir šokiniai iš džiaugsmo dėl tokių pasiūlymų. Tačiau kas sumokės už infrastruktūrą tokių ilgesnių sunkvežimių, tai bus mokesčių mokėtojai. Nenoriu veltis į diskusiją apie tai, kad vežėjai ne visą kainą sumoka už, už infrastruktūrą. Nuo 89 metų transporto komitete mes apie tai diskutuojame. Žmonės nuolat skundžiasi tuo, kad sunkvežimių vairuotojai vis įsirėžia, atsitrenkia į geležinkelio tiltus. Ar taip yra todėl, kad e, jie nemėgsta geležinkelio tinklų, ar todėl, kad e, tiesiog transporto priemonių išmatavimai yra netinkami. Nežinau, ar tai jungtinės karalystės vien tik jos problema, bet tai yra problema šiaip ar taip. Ir aš labai nusivyliau pono Leichtfried pranešimu, nes manau, jis pernelyg kuklus, pernelyg netrasus šio klausimu. Tačiau siekdamas kompromiso aš sutikau pritarti pono Leichtfried e, požiūrį. Aš, kaip Junktinės karalystės atstovas, prieštarauju ilgesniems ir sunkesniems sunkvežimiams. Dabar ponas komisijos atstovas. Ačiū pirmininkė. Mano interpretacijai. Dėl ekologiškesnio transporto Pakeitimų pateikta tiek, kiek metuose yra dienų. Trumpai apie jos. Kai kurių tikslas yra patobulinti mūsų pasiūlymui ir dėl, dėl jų mes džiaugiamės, bet kiti pasiūlymai e, kvestionuotini. Pavyzdžiui, tie pasiūlymai, kurie atmestų visą, tie pakeitimai, kurie pasiūlytų, atmestų visą pasiūlymą. Tai yra bandoma sumažinti 10 procentų emisijas, tiesiog sumažinant sunkvežimio formą. Ir pagerinti e, saugumą, nes tai padidina vairuotojo matomumą. Komisija taip pat nepritartų pakeitimams, kurie e, kvestionuoja pasiūlymo tikslą. Dėl 50 cm. Visi tyrimai rodo, kad turėtų būti matmuodinamas daugiau negu 50 cm cm, maždaug iki 2 metrų. Manome, kad turėtų būti sprendžiama pagal konkrečią transporto rūšį. Taip pat reikia kalbėti apie tam tikras gamintojų investicijas, Europos gamintojų investicijas. Jie gali daryti pakeitimus, tačiau kiti investavę ne, nori daryti pakeitimų. Šio pasiūlymo tikslas yra saugesni, ekologiškesni sunkvežmiai. Ir gaila, kad dabar mes kalbame tik tai apie ilgesnius ir sunkesnius sunkvežimius. Ne, tai ne visi aspektai. E, raginu Jūs susipažinti su balandžio mėnesį paskelbtų poveikių įvendimu. Komisija nepasisako nei už, nei prieš ilgesnius sunkvežimius. Tiesiog šis pasiūlymas nedraudžia judėti tarp dviejų valstybių patvirtintoms transporto priemonėms tai <clears throat> subsidiarumo principas. Man atrodo, kad diskusijos nuslydo į emocionalumo pusę. Prieš 30 metų prisimenu panašias diskusijas, kur taip pat įsigalėjo emocijos, o ne objektyvūs argumentai. Valstybės narės pačios sprendžia, ar patvirtinti tam tikrą transporto priemonę ar ne. Ne viena valstybė nebus verčiama patvirtinti ilgesnės trampus, transporto priemonės. Taip pat minėtos didelės infrastruktūros pritaikymo išlaidos, bet čia reikėtų spręsti atsargiai. Dėl saugumo žinome iš valstybės narse atliekamų bandymų, kad ilgesnių transporto priemonių naudojimas nesukelia daugiau avarijų nei įprastinių transporto priemonių. Todėl, kad arba vairuotojai geriau apmokyti, arba priemonės naudojamos tam skirtuose transporto arterijose. Reikia atsižvelgti į Danijoje ir Niderlanduose atliktus tyrimus. Prancūzijoje Metso mieste jau važinėja 24 metrų autobusai ir nesukelia daugiau avarijų. O čia mes kalbame apie sunkvežimius, kurie važinėtų tarp miestų pateikta. Tam tikrų pasiūlymų nagrinėti transporto koridorius tarp tam tikrų valstybių narių. Tai būtų išsaugotos valstybių teisės ir patikslintas klausimas. Ilgesnės transporto priemonės turėtų nevažinėti bet kur, bet tik tai specifiniais keliais. Ir specialiai apmokius vairuotojus. Tai būtų galbūt kompromisas. Dėkuoju parlamentui už įdomias diskusijas. Mūsų interesas tai ekologiškesni, saugesni našesni sunkvežimiai ir taip mes pasiektume saugesnio, ekologiškesnio transporto. Žinau, kad kolegos toje salės pusėje juokiasi, bet aš noriu įrodyti, kad čia mes kalbame apie ekologiškesnės transporto priemonės, kurios nekenkia mūsų keliams ir yra ekonomiškesnės. Pirmininkas ECR e e, paplojo komisijai, bet galbūt jie norės pakalbėti ir kitų klausimų. Ponas Karamitsas. Ponas Benjan prašė komisijos patikslinti transporto priemonių ilgį. Na, reglamente mes nenurodysime, e, koks turi, kaip turi atrodyti sunkvežimis, tiesiog e, nurodome jo manevringumą ir saugumą. Dėl vietoj dimensijų mes nustatome manevringumo ir saugumo reikalavimus. Technologijas. Dėl to mes nenurodome tikslių specifikacijų. Kodėl reikia atlikti patikrinimus kas 2000 kilometrų? Dabartinė kontrolė keliuose neveikia, dėl to tai infrastruktūros ir saugumo problema. Mes norime padidinti saugumą keliuose ir norime įgyvenimą padaryti vienodesnį. Po 2000 km nereikės sunkvežimio stabdyti. Atvirkščiai mes norime rasti techninį sprendimą, kuris leistų patikrinti transporto priemoniai judant. Naudojant svorio jutiklius galima patikrinti transporto priemonė jai važiuojant ir tik tai nustačius gedimą galima ją stabdyti. Apgailės navė, kad kalbėjau šiek tiek per ilgai. Ponas Leichtfried, pirmininkas, susilaikykite nuo pagundos kažką kaltinti, kaltinimų ir tai buvo pernelyg daug. Nekaltinkite žmonių nebūtais dalykais. Dabar žodis ponui Leichtfried. Pirmininkas, suprantu, kad norite apsiginti, tačiau jokios naudos nebus iš e, kaltinimų. Aš ne Nepritariu nei vienai, nei kitai pusiai. Mano asmeninė nuomonė, jūs girdėjote žodis ponui Leichtrid. Ačiū pirmininkė. Trečią kartą bandysiu kalbėti, galbūt šį kartą sėk, sėkmingiau. Pirmiausia, noriu padėkoti už ramę reakciją poniai Meisner. Aš taip pat kaip pranešėjas bandysiu elgtis, kalbėti ramiai, nes kito kelio kaip pranešėjų nėra. Tačiau šiek tiek tos ramybės, kantrybės praradau, ypač laik, klausydamasis komisijos. Jei komisija nori mus skaityti paskaitas apie tai, koks gyvenimas iš tikrųjų yra, jiems verta išklausyti Europos piliečių nuomonės apie tai, kokia yra tikrovė. Čia reikia paminėti kelis dalykus. Jei ponas Kalas siekia teisės akto, kuris duotų mažesnės emisijas, didesnį saugumą keliuose, jis turėtų priimti tokį teisės aktą, o ne ieškoti aplinkinių kelių. Tuomet nekiltų klausimų apie tai, ką mes čia aptarinėjome ir ko siekia lobistai. Na štai dabar aš jau nusiraminsiu, kalbėsiu ramiai, kaip visada, ir aptarsiu kolegos Vandalen komentarą. Jis teigė, kad mega didieji sunkvežimiai arba sunkvežimiai su priekabomis mm, neduotų nieko gero, tačiau pakeitimų to klausimu nepasiūlė. Pone Lichtenberger kalbėjo apie elektros varikliais varomas transporto priemonės. Na, elektros energija tos transporto priemonės ne iš išorės šaltinių pasikrauna, o pačios generuoja važiuodamos. Čia galima prisiminti ir geležinkelius, kai kalbame apie ekologiją. Ieškome to tokio sprendimo, gausime tokį sprendimą, kuris atitinka komisijos interesus, tai yra teisės aktą, kuris koncentruojasi į saugumo, ekologijos, našumo rezultatus. Reikia poveikio įvertinimo, kurį atliktų ekspertai. Šiuo klausimu komisijos ir mūsų nuomonės skiriasi. O pono Higgins noriu paprašyti pagalvoti apie štai ką. Komisijos pasiūlymas nesiekia apribu, įvesti kažkokių draudimų Arijoje ir Junktinėje karalystėje pranešėjas tokio, tokių intencijų taip pat neturi. Tiesiog reikia pripažinti, kad daugelį metų buvo vykdoma nelegali praktika ir turime rasti sprendimą, kuris tą praktiką pabaigtų. Ačiū ponui Laichtrid. Vasario 11 dieną balsuosime. Balsavimas bus įdomus. Balsavimas plenarinėje sesijoje numatytas balandžio mėnesį, bet nežinia, ar taip ir bus, nes visi komitetai norės balsuoti balandžio mėnesį. Vasario 11 dieną balsuosime komitete. Dėkoju už aktyves diskusijas, karštas diskusijas šiuo klausimu. Noriu priminti, kad kitas posėdis vyks sausio 30 dieną ketvirtadienį. Apgailę stauju dėl to. Pirmininkas padėkoja vertėjams. Visiems gero vakaro.